Ladies and gentlemen, please sit. Ponios ir ponai, prašau visų susėsti. Netrukus pradėsime mūsų posėdį, nes jau pusė septynių daugelį ES šalių dabar yra pusė septynių vakaro. Pradedame viešai, viešuosius klausimus kuriame dalyvauja paskirtasis komisijos narys ponas Oettingeris, kuris bus atsakingas už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę. Jis šiuo metu yra Europos komisijos narys ir yra atsakingas už energetikos sektorių. E, sveikiname Jūs čia. Pone paskirtasis komisijos nary, taip pat noriu pasveikinti visus susirinkusius čia, tai vieši klausimai, juo, jais domisi žurnalistai, nevyriausybinės organizacijos, įvairiausios institucijos. Ačiū visiems už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. Manome, kad labai svarbu daugeliui žmonių suteikti galimybę stebėti šias, šios klausimus. Taip pat e, šis klausimas bus transliuojamas gyvai. E, internetu per parlamento internetinę svetainę. Taigi sveiki visi, kurie mūsų klausos internetu. Noriu kai ką pranešti šio klausimo pradžioje. Šiame klausime dalyvauja du komitetai - pramonės mokslinių tyrimų bei kultūros ir švietimo komitetas. Tai yra bendras dviejų komitetų posėdis E, komisijos vicepirmininkas ponas Jotingeris puikiai pažįstamas e, su pramonės komitetu, bet kultūros ir švietimo komitetas gali būti jam naujovė jo darbe. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad yra ir kitų trijų komiteto atstovai – Jūri, Imko ir Libe komitetų, tai asocijuoti į komitetai, kurių nariai taip pat dalyvauja šiandienos posėdėje. Taigi sveikinu visų komitetų narius, taip pat galbūt kitų komitetų narius, nes, kaip jau sakiau, klaus, šios klausimus gali stebėti visi parlamento nariai. Mano kaip įtre komiteto e, pirmininko prievolė yra informuoti jūs, kad mūsų komitetas yra atsakingas už informacinę visuomenę, ryšių tinklus bei paslaugas bei transeuropinių tinklų steigimą. Mūsų klausimui numatyta, numatytos tris valandos. Kokių svarbiausius klausimus turės galimybę užduoti mūsų dviejų komitetų nariai. Klausimai, e, bus, kuriuos turėsime atsakyti, bus tokie. Ar kandidatas e, yra pakankamai pasirengęs e, būti paskirtų į komisijos narių, taip pat ar jis yra pakankamai pasirengęs ir turi reikiamos patirties, kad jam būtų patikėta numatyta atsakomybės rytis. Uh, Visi parlamento nariai prieš šį posėdį gavo susijusius su klausimų dokumentus, taip pat pono Oettingerio gyvenimo aprašą, jo atsakymus bei jūri Teisės reikalų komiteto pateiktą įvertinimą. E, Teisės reikalų komitetas įventino e, pono Oettingerio finansinių finansų deklaraciją. Ši informacija pateikta visomis oficialiomis kalbomis numatytomis ir pateik, taip pat yra pateikti, išdalinti pateikti atsakymai į šešis klausimus. Kaip bus sutvarkytas mūsų darbas? Iš pradžių išklausysime įžanginį pareiškimą, kuris neturėtų būti ilgesnis nei 15 minučių. Tai bus paskirtojo komisijos nario, pono Oettingerio pasisakymas. Ir taip pat jis padarys baigiamąjį pareiškimą. Taip pat noriu informuoti, kad pirmininkų suigoje buvo nuspręsta, jog e, parlamento nariai galės užduoti 45 klausimus per šiuos klausimus. Tai yra e, mums skirtas laikas 3 valandos ir visi esame atsakingi už mm, paskirto pasisakymui e, laiko pribojimo laikymasi. Todėl prašau klausimus suformuluoti per vieną minutę. O paskirtasis komisijos narys turi, turės dvi minutės atsakymui norėčiau informuoti Jūs, kad pirmąjį klausimų raundą užduos politinių frakcijų atstovai. Paskui mūsų diskusijos vyks taip pat, kaip ir įprastai vyksta plenarinių debatų metu pagal 162 darbo tvarkos taisyklių taisyklę. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau Jums pranešti yra štai koks. Užduodami klausimus, nepamirškite kalbėti lietai, nes vertėjai turės jūs išversti, išversti jūsų užduodamus klausimus labai tiksliai. Todėl būtų tikrai pravartu kalbėti lietai, nes kitaip gali kilti daugybę problemų su vertimu žodžiu. Taigi tokią informaciją norėjau Jums suteikti posėdžio pradžioje. Galbūt papildomos diskusijos vyks pagal e, ping-pongo taisyklę, klausimo atsakymo taisyklę. Šalia manęs yra ponia Kosta, kultūros ir švietimo komiteto vadovė. Mes drauge pirmininkausime šiam posėdžiui. Bet dabar, Silvija, norėčiau suteikti žodį jums, pasakyti porą žodžių. Ačiū. Labai ačiū, aš norėčiau kalbėti itališkai. Uh, Ir visų pirma, taip pat norėčiau pasveikinti pas mus atvykusi paskirtai komisijos narį Ettinger atsakingą už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę. Kaip žinia, kultūros ir švietimo komitetos atsakingas ir už audiovizualinės paslaugas, už e, e, visuomenės informavimą, tai e, yra ir pono Ettingerio kompetencijos mums labai svarbus e, tokie klausimai kaip e, skaitmeninis turinys, e, kūrybinis kūrinys, turinio platinimas žiniasklaidoje. Taip pat mums įvair, aktualūs įvairūs kultūriniai ir švietimo klausimai. Komisijos pirmininkas Juncker pritarė kūrybiškos e, Europos programai. Už tą programą atsakingi du generaliniai direktoratai. Bet e, dėl to neturėtų kilti kažkokių tai problemų šią įgyven, pro, programą įgyventinant, taip pat e, neturėtų kilti ir finansinių problemų. Dar yra daug neišspręstų atvirų klausimų. Bet Mums svarbiausia, kad būtų sukurtos vienodos sąlygos naujiems kuriejams ir jau dirbantiems kuriejams mums svarbus ir turinio sklaidos klausimas. Aš norėčiau padėkoti pirmininkui Buzek už tai, kad jis suvokė, jog labai svarbu surinkti tokį bendrą posėdį tarp abiejų šių komitetų, nes abiejų šių komitetų užduotis patenka į bendrą E, paskirtojo komisijos nario e, e, Günterio Ettingerio portfelį. Our... Pone Kosta, kultūros komiteto pirmininkė, pirmininkaus antrąją mūsų posėdžio daliai, tai yra ji pradės pirmininkauti 8 valandą. O dabar norėčiau pradėti mūsų klausimus, viskas vyksta pagal numatytą tvarkaraštį, puiku. Ir dabar aš norėčiau suteikti galimybę paskirtajam komisijos nariui pradėti mūsų klausimus. Taigi sutikiu žodį pono Günderiui Otingeriui, kuris yra paskirtasis komisijos narys, kuris bus sakingas už skaitminį rinką ir visuomenę gerbiama pirmininkė Kosta, gerbiamas pirmininkė Buzek, gerbiami ponios ir ponai. Aš norėčiau Jums padėkoti už suteiktą galimybę. E, prieš pradėd... Už tai, kad prieš pradėdamas darbus pano Junkerio komisijoje e, galiu pas Jūs atvykęs pristatyti mūsų skaitmeninę darbo tvarkę. Labai džiaugiuosi galėdamas tęsti nelikrus ir jos pirmtakų darbus. Skaitmeninė politika yra e, labai svarbus klausimas ir Europos parlamentui, taip pat ir Europos komisijai. Na ir mes visi susidurėme su iššūkiu dirbti intensyviau. Per pastaruosius penkerius metus Aš dirbu tokia srityje kaip ES energetikos politika, domiaus tokiais klausimais kaip infrastruktūra, e, rinkos, e, moksliniai tyrimai, atsinaunanti energija, saugumo klausimai ir taip toliau. Tai svarbus politiniai klausimai. Ta suvokia ir e, politikai, ir visuomenė. Aš e, esu vis dėlto įstikinęs, kad ir skaitmeninė e, politika labai svarbus klausimas. Mes tik tais vykdami iš vien galime iške, e, išspręsti iškilusius iššūkius. Aš kuo puikiausiai suprantu, kad mes vadovaujame subsidarumo principu. Ir dėl to tiek šiandien, tiek ir ateinančiais metais aš stengsiuosi visose sritise įrodyti, kad Paprastai europinių lygmenių viską galima išspręsti greičiau, efektyviau ir pigiau. Aš bendradarbiausiu su dviem generaliniais direktoratais ir įvairiamis komisijos tarnybomis. Ir komisijos pirmininkas Juncker man pavedė kontroliuoti, reguliuoti tų direktoratų darbą. Aš pats e, daug metų e, dirbau vieno iš Vokietijos e, federacinės žemės parlamento pirmininku, vėliau buvau vienos federacinės žemės ministrų pirmininku, taip pat esu dirbęs ir parlamente. Ir tikrai man labai svarbu atvykti į ITRE ir kultūros komiteto bendrą e, posėdį. Aš jau ne pirmą kartą atvykstu į ITRE e, komitetą, palaikau glaudžius kontaktus ne su vienu e, šio komiteto nariu ir norėčiau pažadėti, kad ir ateityje tęsiu bendradarbiavimą su jūsų komitetu. Aš jau raštu atsakiau kai kurios klausimus. Bet tai buvo tik pirmas žingsnis. Noriu tarti keletą žodžių apie skaitmeninės technologijas. Jos keičia mūsų pasaulį ir mūsų gyvenimą ir absoliučiai keičia aukštinkojom. Ta galiu pasakyti apie e, darbo vietas, apie paslaugas, apie transporto sektorių, energijos sektorių, sveikatos apsaugos sektorių, švietimo sektorių. sektorių įvairiausias gyvenimo sritis. Taigi mes išgyvename tikrą revoliuciją. Ir noriu pasakyti, kad Europa, įvairia, Europos Sąjungos valstybės narės priima įvairių teisės aktų, kurie galioja įmonėms. Tačiau jeigu mes palygintume mūsų situaciją su JAV ar kai kuriamis Azijos šalimis, tai galėtumėm e, konstatuoti, kad mes labai smarkiai atsiliekame nuo kai kurių šalių Skaitminės technologijos lemia mūsų gyvenimą, jį keičia. Ir dėl to labai svarbu kalbėti apie tokių technologijų reglamentavimą, svarbu kalbėti ir apie mokslinius tyrimus, pridėtinės vertės kūrimą. Ir man atrodo, kad e, per ateinančius penkerius metus irgi labai daug kas keisis. Informacinių E, technologijų sektorius tiesiogiai e, sudaro 4-5 procentus BVP, bet netiesiogiai jis lemia ekonomikos augimą, stagnaciją arba recesiją. Šis sektorius yra pats pagrindinis, norint užtikrinti pramonės konkurencingumą, taip pat ir vidutinių įmonių konkurencingumą, amatų, e, paslaugų teikėjų konkurencingumą, taip pat jis labai smarkiai siejasi ir su švietimo sektoriumi. Taigi mes turime imtis rimtų veiksmų. Turime suvokti savo stipresias pusės ir silpnasias vietas, kur mums reikia reguliavimo ir kur nereikia. Labai svarbu, kad mes optimaliai paskirstytumėm užduotis e, Europiniai komandai. Aš per ateinančius 5-6 mėnesius su jumis norėsiu aptarti tokius klausimus kaip kad kokias užduotis reikėtų spręsti europinių lygmenių, kokias nacionalinių lygmenių, ką reikėtų patikėti valstybėms narėms, e, o kur vis dėlto geriausius sprendimus gali rasti regionai ar miestai, kur e, turėtų spręsti miestai, o kur turėtų spręsti, pavyzdžiui, pats pramonės sektorius. Taigi, mums reikia paskirstyti užduotis visai europiniai komandai. Mes turėtumėm kalbėti ne vien tik tais informacinių technologijų pramonę, bet apie dar daugiau. Pastaraisiais metais vis daugiau kalbama ir apie išmanesias technologijas. Ir kyla klausimas, ar valstybės narės dabar jau yra pasirengusios pakankamai investuoti išmanesis technologijas į automatizavimą. Štai fabrikose vis dažniau atsiranda automatizuotos technologijos. Viskas tarpusavį labai glaudžiai susiję. Ar mes esam tam pasiruošę? Jeigu ne, tai neigiamai atsilieps tokioms pramonės sritims, kaip kad mašinų statyba, elektronika, statybų sektorius, bet taip pat, pažiūrėjau, ir turizmo sektoriui. Ir vartotojas, e, pažiūrėjau, rinkdamasis turizmo paslaugas, irgi naudosis tokia internetinė svetainė, kuri jam yra patogesnė. Taigi mes gyvename skaitmeninėme pasaulyje. Ir čia dabar sukasi didžiulis kapitalas. Pažiūrėkime, kokios yra dabar pačios stambiausios pasaulinės įmonės – JAV yra labai stiprių informacinių technologijų kompanijų, kurios labai paprastai galėtų įsigyti e, keletą didžiausių ES įmonių. Ir beje, dar noriu paminėti tokį svarbų klausimą kaip domenų saugumas, asmeninių domenų saugumas. Taip pat e, nesvarbu nepamiršti ir, ir e, dereguliavimo ir reguliavimo klausimus. Nacionalinės sienos dabar netitinka fragmentuotos skaitmeninės politikos galiojimo sienų. Valstybės narės gali daug spręsti, bet norint sukurti pridėtinę vertę, ne visą laiką to pakanka. Visų pirma, svarbu spręsti infrastruktūros klausimus. Ką galėtumėm padaryti, kad kiekvienas e, pilietis, kiekviena įmonė, kiekvienas amatininkas galėtų naudotis internetu? E, internetu galėtų organizuoti savo darbo eigą. Taigi turėtumėm pagalvoti apie tai, kaip turėtumėm e, plėsti plačiajuoščio interneto infrastruktūrą. Tai svarbu visiems ES regionams. Visi regionai turėtų būti traukti infrastruktūrų planą. Tam ES biudžete yra numatytos tam tikros lėšos yra e, jau sukurtos tam tikros infrastruktūros e, programos. Ir svarbu, kad įgyventinant tas programas e, būtų daug dėmesio skirta informacinių technologijų infrastruktūros kūrimui. Deja, Europoje tam dar skiriama per mažai lėšų ir ES taryba taip pat sumažino finansavimą penkerių metų trukmės programoms. Mes turėtumėm daryti viską, kad būtų skirta daugiau lėšų Connecting Europe programai ir per ją infras, e, informacinių technologijų infrastruktūrai. Mes jau nemažai padarėme, bet e, reikėtų ir toliau daryti viską, kad e, būtų skirtas didesnis finansavimas šiai sryčiai. 300 milijardų eurų ateinantiems metams. Tokia suma buvo pažadėta ateinantiems metams iš viešojo biudžeto ir iš privataus sektoriaus. Tiek turėtų būti investuota į skaitmeninės infrastruktūras. Nepakanka investuoti vien tik tais į sausumos kelių tiesimą, geležinkelio tiesimą. Yra būtina modernizuoti ir informacinių technologijų infrastruktūrą, nes tokia e, informacinių technologijų e, infrastruktūra skatina ekonomikos augimą. Infra, ICT infrastruktūra yra vienas iš svarbiausių aspektų, formuojant ES skaitmeninę politiką. Antra, mes nemažai lėšų skiriame ir teisėkurai. kurai. Aš skaičiau, kokia yra Europos parlamento nuomonė dėl įvairių Europos komisijos pasiūlymų. Jūsų pozicija labai e, svarbi artėjančiose dėrybose. E, Panas Junkeris jau paskelbė ateinančio pusmečio darbų planą, ateinančio penkmečio darbų planą teisėkros rytyje. Uh, Aš suprantu, kad Europos parlamentas iškelia labai ambicingų iššūkių, bet jie yra visiškai teisingi, būtent teisėkuros srityje. Dar noriu paminėti tokius svarbus klausimus, kaip intelektinės nuosavybės teisų gynimas. Dažnai galvojama, kad kultūra ir pramonė yra priešingi, visiškai priešingi sektoriai, bet aš kategoriškai nesutinku. Viena vertus, kultūros sektorius yra savarankiškas sektorius, sukur, sukūriamos darbo vietos, kur teikiami užsakymai, dėl kurių yra keliamas BVP. O antra, Ten, kur yra išplėtota kultūra, melai traukia ir inžinieriai, ir jų šeimos. Tai reiškia, kad jeigu mes turime ką pasiūlyti kultūros prasme, e, tolimesnio lavinimosi, pavyzdžiui, srityje, tai yra tikrai svarbus e, aspektas, norint privilioti, pritraukti darbuotojus iš ES ir iš už jos ribų. Na ir trečia. Kultūra yra toks produktas, kurį žmonės labai mielai perka. Visuomenė vis labiau sensta, vis daugiau turi laisvo laiko ir tikrai labai mielai tą laisvą laiką panaudoja e, įsigydama kultūrinės paslaugas arba gyvendama kultūrinį gyvenimą. Ir čia noriu iškelti štai kokį klausimą. Kaip ES būtų galima apsaugoti e, kuriejus, rašytojus, autorius, režisierius? Pavyzdžiui, e, praeitie viskas buvo paprasčiau, nes rinkos buvo fragmentuotos, nebuvo dar skaitmeninio pasaulio, Bet dabar viskas pasikeitė. Aš norėčiau artimiausių metų pateikti naują pasiūlymą dėl autorinių teisių ir norėčiau, kad tame pasiūlyme būtų užtikrinta tinkama pusiausvara tarp autorių teisių ir piliečių interesų, tų piliečių, kurie nori naudotis kultūrinėmis paslaugomis. Turėtumėm užtikrinti, kad tos kultūrinės paslaugos būtų įperkamos žmogui, bet kad tuo pačiu metu būtų apsaugotas ir autorius. Taigi, E, reikia rasti tinkamą pusiausvyrą ir tai tikrai nėra taip jau paprasta. Labai ačiū. Thank you very much, Mr. Uh, Commissioner Designate. Dėkoju paskirtajam komisijos nariui, o dabar pereiname prie klausimų ir atsakymų sesijos ir pirmąjį klausimą užda, užduos apie frakcijos vardu ponia Pilar del Castillo Vera. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamasis paskirtasis komisijos nariai, ponė Jotingerė. Sveikinu Jūs atvykus pas mus. Jūs būsite atsakingas ir už skaitmeninį rinką, bet kartu prisidėsite ir prie ekonominio augimo ir apskritai situacijos gerinimo Europoje, nes tie dalykai yra tarpusavė susiję. Pastaruoju metu komisija ėmėsi nemažai svarbių žingsnių tam, kad sukurtų uh, visiškai sujungtą bendrąją skaitmeninę rinką Europoje ir bendrosios telekomunikacijų rinkos projektas buvo labai svarbus, nes jis sukūrė skaitminės ekonomikos pagrindą ir yra naudingas visiems Europos piliečiams. Šiuo metu mūsų piliečiai turi nemažai mokėti tam, kad gautų prieigą prie interneto. Europos Sąjunga šioje srityje turi labai aiškų įgaliojimų. Mes privalome kurti skaitmeninę rinką ir turime mažinti vartotojų sąnaudas. Kokie bus jūsų pasiūlymai šiuo klausimu? Ačiū už klausimą. Komisija yra parengusi savo poziciją, įvyko balsavimas, mūsų pozicija buvo patvirtinta, dabar atėjo tarybos eilė. Mes tikimės, kad taryba artimiausių metų informuos mus apie savo poziciją. Pirmininkaujantį Italiją siekia, kad įvyktų bent jau diskusijos, kad viskas stumėtųsi į priekį. Kalbant apie tarptinklinio ryšio paslaugas, o taip pat ir ryšio neutralumą, tai tikrai yra labai jautrus klausimai ir Europos parlamentas jau paskelbė savo poziciją dėl tų klausimų. Aš e, tikiuosi, kad per ateinančius mėnesius, o vėliausiai kitų metų pradžioje, E, jau bus priimtas sprendimas ir e, šioje srityje. Čia galiu Jums pažadėti e, visišką savo paramą. Tai yra tam tikras lakmuso papirėlio testas. E, liudijantis, ar ES gali priimti tokius sprendimus ar ne. Much, Dėkuoju paskirtam komisijos nariui. Toliau klausimą užduos socialdemokratų frakcijos vardu ponė Martina Werner. Gerbiamas e, komisarė Ettinger, iš tikrųjų būtina sukurti patikimą infrastruktūrą, norint e, sujungti ES regionus. Taip pat svarbu e, infrastruktūra ir skaitmeninės ekonomikos srityje. Kaip ES gali pasirūpinti tuo, kad e, infrastruktūros kūrimas būtų e, finansuojamas tiek iš viešo, tiek ir privataus biudžeto. Taip pat, ką būtų galima padaryti, kad tar plačiajuostis internetas būtų dėgiamas ir kaimo vietovėse. Taip pat gal galite plačiau pakomentuoti tą 300 e, milijardų sumą, kaip konkrečiai atrodys investicijos. Taip pat e, mane domina, kaip būtų galima e, pažangiau Europos Sąjungoje dėkti 4G ar 5G tinklą. Ačiū, jūsų laikas baigėsi, dabar Atsakymas. Ačiū. Na, iš tikrųjų, 5G tinklas yra mūsų ateitis artimiausių dešimtmečių ir mes jau dabar turime tam ruoštis, tam, kad bent jau iš Europos komisijos pusės nebūtų vėluojama, kad neatsitiktų taip, kaip atsitiko su 4G. O dabar pereisiu prie jūsų pirmo klausimo dėl finansavimo į infrastruktūrą. Didžiausios investicijos turi būti iš privataus sektoriaus. Mes turime sukurti palankę investicijoms aplinką tam, kad galėtumėm pritraukti ir privačius investuotojus, tam, kad jie galėtų investuoti. Yra tam tikra Konkurencija tarp informacinių technologijų sektoriaus investicijų ir energetikos sektoriaus ar transporto sektoriaus investicijų. Labai svarbus ir kofinansavimo klausimas, ypač kaimo vietovėse. Čia labai svarbus vaidmuo tenka ir valstybėms narėms bei regionams. Čia, bet, bent jau čia valstybės narės turi būti dosnesnės. reikėtų panaudoti ir valstybinės lėšas, kuriant infrastruktūrą. Mes e, dis, e, palaikome, aš palaikau kontaktus su kitais komisijos nariais ir diskutuoju apie tai, kaip būtų galima įtraukti e, regionus į kofinansavimą. Galbūt reikėtų sukurti lankstesnės e, kofinansavimo e, taisyklės tam, kad galėtumėm pritraukti daugiau investicijų į informacinių technologijų sektorių. Galbūt čia reikėtų netokių griežtų taisyklių. Dėkuoju. Toliau Europos konservatorių ir reformistų frakcijos vardų klausimą užduos Hans Olaf Henkel. Ačiū. Aš visą savo gyvenimą praleidau skaitmeninės ekonomikos srityje. Jūs sakote, kad Europos komisija vienose srityse e, daro per daug, kitur per mažai. Man atrodo, kad tas pats yra ir skaitmenės ekonomikos srityje. Pažiūrėkime, kaip vyksta internetinė priekyba kai kada kenčia vartotojai. Ir man kila klausimas, ar jūs norite, kad ateityje valstybės narės viską pačios spręstų. Kiekviena valstybė narė turėtų kurti savo nacionalinę skaitmeninę darbotvarkę ir jos neturėtų būti tarpusavį sujungtos. Ką jūs darote tam, kad atskirų valstybių narių skaitmeninės ekonomikos būtų apjungtos į vieną bendrą europinę skaitmeninę ekonomiką? Ačiū. Ačiū už klausimą. Mane ir pati dažnai nustebina tas faktas, kiek e, yra sukūriama darbo vietų tame sektorija, kokios yra ateities vizijos. Teisės aktai turėtų orientuotis į ateitį, turėtų remtis tam tikromis prognozėmis. Bet ne visą laiką įmanoma vadovautis tokiomis optimistinėmis prognozėmis. Pavyzdžiui, kaip galima žinoti, kiek padidės pirkimų internete skaičius arba apimtis ateityje per ateinančius metus, kaip vartotojai keis rinką. Na, gal ne viską galima tobulai įsivaizduoti, tik tendencijas. Duokite man pusmetį ir aš jums pateiksiu komisijos poziciją dėl busimos teisėkuros proceso. Aš manau, kad yra tokius ryčių, kur reikia naujų teisės aktų, bet yra ir tokius ryčių, kur pakaks tik paskatų. ES skaitmeninimas turėtų būti siejamas su kiek įmanoma mažiau teisės aktų. Ačiū. Thank you very much, Mr. Commissioner. Ačiū ponė paskirtasis komisijos nariai, taip pat ir už tai, kad laikotės jūsų, jums skirto laiko. Toliau ponė Angelika Mlinar, Alde frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė dėl e, tokių įmonių, kuriuose dirba tik vienas asmuo, labai mažų įmonių. Ar jūs ketinate e, šį sektorių skatinti? Ką jūs manote apie tokias mikro įmonės? Ar jūs pritarėte tam, kad tai greičiau nėra įmonės, bet tiesiog bandoma išvengti uh, E, tam tikrų standartų, pavyzdžiui, socialinės apsaugos standartų paisimo. O gal jūs manote, kad būtent tokios mikro įmonės yra ES ekonominės veiklos variklis? Ir dar mane domintų, ką jūs manote apie e, mažoms įmonėms skirtą aktą, kurį e, pristatė jūsų pirmtakas Verhoigin. Ir dar mane domina, ką jūs toliau ketinate daryti šioje srityje, būtent dėl tų pačių mažiausių įmonių. Ačiū. Čia noriu priminti, kad egzistuoja tam tikri verslo inkubatoriai, kurie padeda steigti tokias pačias mažiausias įmonės. Ir ko gero, nėra kito tokio sektoriaus, kur per porą metų tai būtų pasiteisinęs tas verslo inkubatorius. Pažiūrėkime, kokia yra situacija automobilių sektorija. informacinių technologijų sektorija. Čia, pavyzdžiui, per 20 metų viskas kardinaliai pasikeitė. Pastebėjau, kad Bosch, Siemens, Nokia šios įmonės per pastarosius 20 metų iškilo, paskui priblėso. Pažiūrėkime, kas vyksta ir JAV. Ten yra e, daug naujų įmonių, kur veikia pirmos kartos įmonės. Panašiai vyksta ir mano federacinėje žemėje Baden-Württemberg. Tos įmonės, kurios kuriasi dabar, naudojasi verslo inkubatoriais, po 10-15 metų turės žymiai svarbesnį vaidmenį. Dėl to aš pritariu tam, kad tokias įmonės reikėtų skatinti, reikėtų uh, čia pagalvoti ir apie rizikos kapitalą. Nereikėtų supriešinti mažų ir didelių įmonių. Pavyzdžiui, didelės įmonės pritraukia naujų investicijų regioną. Bet e, dar noriu pasakyti, kad e, tie verslo inkubatoriai skirti būtent e, labiausiai tokiam sektoriu kaip ICT sektorius. Nėra kito tokio sektoriaus, kuris iš to turė, galėtų turėti dar daugiau naudos. Okay. Um, ehm, ne Kornelija Ernst, guoja e frakcijos vardu. Ačiū. Aš norėčiau pateikti dar vieną klausimą dėl e, informacinių technologijų sektoriaus. Kaip žinia, Europos parlamente įvyko e, balsavimas dėl pranešimo, kur buvo kalbama apie masinį ES piliečių stebėjimą. Europos parlamentas E, raštu pateikė Europos komisijai įvairių klausimų ir mane domina, ką jūs ketinate daryti tam, kad būtų, būtų galima saugot, skatinti informacinių technologijų pramonę Europoje, programinės įrangos kūrimą. Kaip jūs galite skatinti ICT sektoriaus nepriklausomumą? Dėl vadinamojo Digital New Deal, mane domintų, ką jūs e, ketinate nuveikti šioje srityje. The answer. Yes, please. Sie haben uns im siebenjährigen Haushalt für Ačiū. Aš noriu priminti, kad yra programa Horizontas 2020 ir ten yra numatyta tikrai daug lėšų moksliniams tyrimams. Jeigu mes kalbame apie ICT sektorių, tai ten turėtų patekti 20 procentų tos programos lėšų. Aš tikrai norėčiau e, tęsti jau pradėtus darbus su komisaru atsakingu už mokslinius tyrimus. Ypač svarbu kalbėti apie tokių projektų skatinimą, kurie e, negyvuotų jeigu jų iš dalies nefinansuotų ir ES. Tai ypač bus aktualu per artimiausius metus. Antra, man atrodo, čia didžiulė atsakomybė tenka ir tarybai. Tie, kas e, rytoj dirbs informatikos srityje, šiandien turi gauti atitinkamą išsilavinimą, švietimą. Labai svarbu, kad valstybės narės pakankamai dėmesio skirtų akademiniam švietimui. Taip, europinių lygmenių mes norime sukurti pridėtinės vertės, tačiau būtų neteisinga pamiršti ir valstybių narių. Aš stebėjau, kas darosi Hewlett Packard ar IBM E, šios įmonės skiria daug dėmesio moksliniams tyrimams Europoje, pavyzdžiui, Vokietijoje. Taigi mes turėtumėm daryti viską, kad investuotojai, kurie dirba mokslinio tyrimų srityje, ateitų į Europą, ne kur nors į Silikono slėnį JAV. Taip mes sukursime pridėtinę vertę, jeigu ES pritrauksime investuotojus ir mokslinio tyrimų srityje. Ačiū žaliųjų frakcijos vardu. Toliau ponas Mišel Raimon. Ačiū. Aš norėčiau e, iškelti klausimą dėl ryšio tinklo neutralumo. Jūs apie tai jau kalbėjote savo žanginėje kalboje, sakėte, kad tai e, jūsų prioritetas. Bet, man atrodo, mes negalime kalbėti apie šiek tiek neutralumo arba daugiau neutralumą. Čia kaip buvimas neščia. Kažkas gali būti arba neščia, arba ne neščia. Taigi e, tinklas gali būti neutralus arba neneutralus. Tai mano klausimas būtų štai koks. Kaip Jūs apibrėžiate e, ryšio neutralumą ir kokiu lygmeniu Jūs ketinate imtis veiksmų? Ačiū. Europos komisija jau yra patvirtinusi pasiūlymą ir aš jo laikausi. Būtent to pasiūlymo pagrindu yra kuriamas teisės aktas. Man tas pasiūlymas atrodo teisingas. Aš jau anksčiau sakiau, kad esu susipažinęs su Europos parlamento rezoliucija šio klausimu, ji mane įtikino. Mes turėtumėm daryti viską, kad žmonės nenukentėtų naudodami vieną arba kitą tinklą sistemo operatoriai neturėtų daryti vien tik tais verslą, dėl kurių žmonės nukentėtų. Turėtumėm atsižvelgti visuomenės interesus. Dėl visuomenės interesų turėtų būti ginamas kai kurių paslaugų teikimas kai kur reikėtų paisyti ne privačių interesų, o visuomenės interesų. Reikėtų taikyti tam tikras e, išimtis iš taisyklės. Um, Tamburano on behalf of I. E- Toliau ponas Dario Tamburano, EFDD frakcijos vardu. Grazie, prezidente, komisario. Ačiū, pirmininkė, komisarė Ettinger. Noriu pasakyti, kad ES ne tik kaimo vietovėse, bet ir kitur. E, ne visi žmonės turi galimybę naudotis internetu. E, ką Jūs galėtumėte padaryti tam, kad e, visuomenė turėtų geres, geresnės galimybės naudotis internetu? Dabar matome, kad e, susikūrė gigantiškos įmonės, kurias, kurios e, teikia interneto paslaugas. Kaip Jūs manote, ką būtų galima daryti siekiant įgyvendinti skaitmeninės darbo tvarkės tikslus ir užtikrinti interne... prieigą prie interneto visiems? Ačiū. Visi regionai, visos bendruomenės kaimo vietovėse ir kitose regionuose turi turėti internetą. Aš čia nekalbu vien tik tais apie ekonomiką. Kokia bus ateities mokykla be prieigos prie interneto? Amatininkui taip pat reikia informacinių technologijų sektoriaus tam, kad galėtų susisiekti su užsakovais, klientais. Tai reiškia, kad Internetas yra reikalingas visose sritise, ne vien tik tais pramonės e, srityje. Taigi, prieiga visiems prie interneto yra absoliutus mūsų tikslas. Ar yra tokia infrastruktūra, kuri ekonominė prasme atsim, apsimoka ir kuri neapsimoka? Pavyzdžiui, elektros tekimo linijoms tarp Turino ir Milano. Nereikia kažkokio tai papildomo finansavimo, jos ir taip apsimoka. Bet pagalvokime apie dujotekį tarp e, nuo Suomijos per Estiją, e, Lietuvą į Lenkiją. Arba, pavyzdžiui, dujotekis, kuris prijungia Maltą ir Kiprą prie e, Europinio kontinento. Tai užimiai didesni projektai Jie yra tikrai brangus ir čia reikia e, kofinansavimą iš viešojo biudžeto. Kam turėtų štai tekti atsakomybę regionui, valstybėms narėms, Europos Sąjungai? Čia aš manau, kad nereikėtų daryti skirtumą tarp uh, skurdžių ir turtingų valstybių narių. Reikėtų numatyti kofinansavimo mechanizmą iš ES biudžeto per struktūrinės programas. Ir aš tikrai norėčiau padrasinti regionus, teikti daugiau paraiškų dėl struktūriniams fondams Ir tikrai labai svarbu, kad valstybės narės gautų e, kofinansavimą dėl infrastruktūros projektų įgyvendinimo. Uh, Jūs sutrumpinote savo atsakymus, todėl suteikiau Jums galimybę kalbėti šiek tiek ilgiau. Kolegos, ačiū visiems, mes tikrai dirbame pagal numatytą darbo tvarkę ir šį politinių frakcijų atstovų raundą baigėme. O dabar užduos klausimus kiti įtrė ir e, kultūros komiteto, komitetų nariai. Pirma, pirmiausia, ponė Angelika Nibler. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisarė. Aš visų pirma norėčiau Jums tikrai padėkoti už tai, kad Jūs e, nors ir labai e, intensyviai ruošėte šios dienos susitikimui, bet tikrai radote laiko tarpininkauti ir tarp uh, Ukrainos bei Rusijos dujų klausimo. Noriu pasakyti, kad informacinių technologijų sektorius labai sparčiai vystosi septynis kartus, galbūt netgi sparčiau negu kad kitos rytis, bet jūs pasakėte, kad šiuo metu ES dar atsilieka nuo kitų šalių ar regionų. Kaip Jūs manote, kokios yra pačios uh, didžiausios kliūtis ES, dėl kurių lėčiau vystosi informacinių technologijų sektorius ir e, skaitmeninė rinka. Gal jūs galėtumėte tarti keletą žodžių e, e, apie sistemų tarpusavio susijimą arba bendrų standartų kūrimą? Ačiū. Man atrodo, kad skaitmeninės bendrosios rinkos klausimas dar yra tikrai labai sudėtingas. Šiuo metu ES egzistuoja 28 fragmentuotos skaitmeninės rinkos. Jean-Claude Juncker visiškai teisingai apie tai kalbėjo. Valstybių narių sienos yra logiškos sienos įgyvendinant įvairias užduotis, bet E, skaitmeninė rinka yra globali, ji nepažįsta sienų. Ir e, svarbu kartu spręsti tokius klausimus, kaip, pavyzdžiui, duomenų apsauga. Jeigu mes norime apsaugoti duomenis, tai dabar tai darome 28 kartus, 28 skirtingus kartus. teoriškai egzistuoja domenų apsaugos standartai europinių lygmenių, bet kaip jie taikomi. Aš manau, kad būtina sukurti europinę skaitmeninę bendrąją rinką. Ir dar kitas svarbus klausimas tai yra informa informacinių technologijų infrastruktūros plėtojimas. Tai turėtų būti labai svarbi užduotis per ateinančius trejus, penkerius metus, būtent at artimiausio ateityje reikia daug investuoti in, į informacinių technologijų infrastruktūros kūrimą. Trečia, kitos pasaulio šalis išleidžia daugiau informacinių technologijų projektams negu kad mes. Ir čia mes turime pasistengti pasivyti kitas šalis. Viena iš galimybių yra programa Horizontas 2020. Reikėtų siekti pritraukti lėšas iš privataus sektoriaus. Ir valstybės narės, ko gero, turėtų stengti skirti didesnio kofinansavimo dalį. Pane Petra Kemervert. Ačiū pirmininkė dėl ryšio neutralumo. Tai yra labai svarbi prielaida, norint užtikrinti e, nuomonės ryškimo laisvę. Šiuo metu dar nėra pakankamai užtikrintas ryšio neutralumas. Ko gero, čia daugiau galimybių turi tik specialiosios tarnybos. Ir aš norėčiau pasiteirauti, kokiamis priemonėmis jūs ketinate užtikrinti kultūrinę įvairovę skaitmeninėme pasaulyje. Ir taip pat, ką jūs ketinate daryti, kad iš tikrųjų būtų įgyvendintas ryšio neutralumo principas, kad e, šio principo neribotų uh, specialiosios tarnybos. Jūs kalbėjote apie visuomenės interesą, bet gal galite skonkretinti savo pasisakymą. Ačiū. Na, kalbėti apie ryšio neutralumą galima tik tada, kai yra ginamas visuomenės interesas, o ne komerciniai interesai. Kultūra yra visuomenės interesas. Ir dėl to aš tikrai esu pasirengęs jums ateitie sukonkretinti, kaip aš suprantu tą visuomenės interesą. Aš noriu ginti tuos interesus, kurie e, susiję su ES veikimo starties įgyvendinimu, mūsų pagrindinių vertybių gynimu. E, nekalba apie tokius interesus, kurie susiję su pelno siekimu. Tie galėčiau pasakyti apie ryšio e, neutralumą. Mr. Commissioner, uh, e, Mr. Evzen Toshen. Dėkuoju, toliau Evžen Tošinovský. Pane komisaři, můj dotaz e, bude směřovat do oblasti cloud computingu a dat velkého objemu, big data. Ačiū. Aš norėčiau pateikti klausimą dėl kompiuterinės debesijos e-cloud. Neseniai komisija patvirtino e, pasiūlymą šioje srityje. Ir aš panašiai kaip ir ponas Henkel norėčiau pasteriauti, ką komisija ketina toliau daryti e, kompiuterinės debesijos srityje. Tai ypač aktualu, kai perdodami E, perdodama daug duomenų, didelė perdodamų duomenų apimtis. Dėkoju iš anksto už atsakymą. Ačiū, atsakysiu į antrą klausimą dėl kompiuterinės debesijos. Ar čia reikia teisės akto? Na, šiuo metu aš negaliu konkrečiai atsakyti. Uh, Galbūt pasiūlymas pasirodys ateinančiais metais. Digi Digit taip pat yra atsakingas už šį klausimą. Mūsų tikslas per ateinančius penkerius metus derinti komisijos poziciją dėl domenų tvarkymo, domenų, domenų saugojimo, taip pat ir kompiuterinės debesijos rytyje. Čia svarbus duomen, e, vaidmuo tenka ir vietos institucijoms. Vėlgi noriu paminėti, kad čia labai svarbu sukurti ir modernę informacinių technologijų infrastruktūrą, tam, kad būtų galima moderniai tvarkyti duomenis įvairiais lygmenimis ES. Ačiū. Thank you. Um... Mr. Mircea Diakonu. Dėkuoju. Toliau panas Diakonu. Ačiū, ponė pirmingė. Ar jūs ketinate laikytis e, rekomendacijų, kurios išdėstytos yra da, komunikate numeris 272-2014, kuriame kalbame apie Europos kino forumą ir apie Europos kiną. Ir kaip jūs ketinate įsteigti tą e, formą tam, kad būtų atsižvelgta į visų suinteresuotų šalių interesus. Kaip Europos komisija taip pat ketina įgyvendinti to forumo išvadas ir dar vienas svarbus dalykas, ar jūs esat pasiruošęs bendradarbiauti su Europos parlamentu šiuo klausimu. Dėkuoju. Ich selbst bin ja Teil der Kinogeneration. Für uns war das Kino Na kągi, aš e, esu kinematografo amžiaus vaikas. Kinas visuomet buvo labai mėgstamas laisvalaikio praleidimo būdas. Ir, ir dabar, kai pagalvoju apie kiną, galvoju apie tai, kad galima būtų labai smagiai, gerai praleisti laiką su draugais. Kino pramonė Europoje yra labai svarbi. Ypač svarbi jie yra mažos, mažuose regionuose ar savivaldybėse. Todėl labai svarbu yra atsižvelgti į regionų ir vietų ypatumus. Komisijos narys ponas Almūnija parengė gairias dėl to ir man ar, teko prie jų prisidėti. Siekime taip pat skatinti kino industrijos e, e, tolesnį raidą ir sklaidą e, regionuose. Kino pramonė susiduria su kiek kitokiais iššūkiais nei tradiciniai ūkio sektoriai. Aš stebiu jūsų minėto forumo darbą ir ketinu tai daryti ir ateityje. Ir ketinu taip su jais palaikyti nuolatinį ryšį. Dėkoju. Toliau ponia Martina Michels. Pone Otingeri. Pirmiausia, aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs suvokite kultūrą ir ką jūs darysite tam, kad kultūra nebūtų traktuojama tiesiog kaip dar vienas e, ūkio sektorius, kaip tiesiog dar e, viena, viena prekia. Ir kaip ketinate taip pat skatinti kultūrų įvairovę, kurią mes turime? Nes labai dažnai mes matome, kad kai kalbame apie kultūrą, tai remiamas yra tiesiog kažkokiais skaičiais ir ekonomika, o ne pamirštame apie kultūros esmę. Komisijos narys. Darybinis mandatas, kuris e, buvo sudarėtas su jumis, aš kalbu apie tą mandatą, kuris buvo suteiktas komisijai, numato, kad e, kultūros negalima traktuoti vien kaip e, e, įvertinant jos piniginę ir ekonominę vertę. Kai pradės dirbti naujoji komisija lapkričio mėnesį, tuomet komisija laikysis sudėrėtų dėrybų įgaliojimų ir uh, kai mes dėrėsimės su amerikiečiais dėl transatlantinės priekybos ir investicijų partnerystės, darysime viską, kad kultūra nebūtų žiūrima vien kaip į prekę. Būtent tokiu principu vadovaudomės mes ir kūrėme visas savo programas vietos e, teatrai, e, nesvarbu, tai yra e, viešusios įstaigos, ar tai yra privatus teatrai, meno akademijos, meno mokyklos, visos įstaigos, kurios vienaip ir kitaip dalyvauja puosidėjant kultūrą atlieka labai svarbu vaidmenį ir visas tas įstaigas remia savivaldybės ir vietos valdžia. Ir jeigu mums pasirodės, kad kultūrai kyla kažkokia grėsmė ES lygmenių. Jeigu mes pamatysime, kad švietimui ar kultūrai kyla grėsmė, mes imsimės veiksmų. Aš e, savo žemėje, Baden-Württembergė, buvau taip pat atsakingas už, že, už kultūrą. Ir aš dariau viską tam, kad paskatinčiau kuo didesnę kultūros renginių įvairovę. Mes labai didžiuojamės savo kultūrą, tuo, ką mums pavyko pa, pasiekti. Ir nepamirškime, kad, kad iš tikrųjų, kad kultūra nėra vien prekia. Dėkuoju. Toliau Mišel Raimon Gerbiamasis kolega, jūs patikėte savo klausimą kaip e, pramonės ir mokslinio tyrimų komiteto narys, o dabar jūs pateiksite savo klausimą kaip kultūros komiteto narys. Dėkuoju, pirmininkė. Gerbiamasis komisijos nariai. Jums patikėtas portfelis vadinasi skaitmininė ekonomika ir visuomenė. Aš norėčiau Jūs paklausti apie e, medijų koncentraciją. Mes žinome, kad šiame sektorėje viskas arba yra privačiose rankose, arba, arba viešose rankose. O yra tam tikrų komercinių interesų. Ir uh, viešųjų interesų. Ir Wikipedia, pavyzdžiui, yra puikus pavyzdys to, kaip galima būtų atsižvelgti viešai interesą. Kas manote apie tai, kad, pavyzdžiui, didelės tinkla, tinklo, tinklo dalis kontroliuoja privačios didelės korporacijos. Ir mes nelabai žinome, kaip gais galima būtų sukontroliuoti. Bet to žinome, kad ir praeitėje komisijos nariams atsakingiams už skaitinę rinką nebuvo lengva da, susitvarkyti su tomis įmonėmis. Ką jūs darysite tam, kad galima būtų užtikrinti tinkamą tokių įmonių ir beje ir vyriausybių priežiūrą? Kauft, nutst. Manau, kad visų pirma, reikia galvoti apie žmonės, piliečius, kurie perka ir naudoja skaitmeninius produktus, tai yra dažniausiai laisvalaikiui praleisti skirtos paslaugos ir prekės. Europiečiai protingai, turi protingai ir aktyviai naudotis internetu. Mums reikia, kad piliečiai, e, Europos žmonės būtų mūsų partneriai šiame darbe. Jei to nepasieksime, tas darbas bus beprasmis. E, nacionaliniai e, antikarteliniai kovos su karteliais įstatymai čia galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį. Komisija, žinoma, atlieka savo e, kaip priežiūros institucijos vaidmenį, tačiau aš e, reikalausiu, kad būtų laikomasi taisyklių. Ir Google įmonės atvejis, kurio tyrimas prasidėjo kovo mėnesį, e, yra puikus pavyzdys, kaip aktyviai ir energingai komisija reagavo. Mes atlikome savo darbą ir parodėme, kad sprendimus galima priimti labai sparčiai. Ir um, kalbant apie tinklo neutralumą, tai yra kitas atvejis, kuomet reikia e, veikti tikrai labai sparčiai. E, žiniasklaida taip pat e, spaustuvės išgyvena permainų laikotarpį. Reikia užtikrinti, kad ne, nesusikurtų monopoliai ir virtualioje erdvėje, ir uh, ne virtualioje erdvėje. Buvo minėtos konkrečios šalis, kuriuose situacija kelia susirūpinimą. Ir žiniasklaidos pluralumą privalu užtikrinti. Pagal sutartis komisijai yra suteiktos tam tikros galios ir komisija jomis naudojasi. Komisijos narė Reding ne tik siekia užmėgsti draugiškus ryšius, atlikdama savo darbą. Ir mes tikrai turime žengti priekinčioje srityje. Labas vakaras, komisijos, paskirtasis komisijos nariai Otingeri. Pamenu, prieš keletą mėnesių jūs sakėte, kad Europa nebegali savo leisti toliau vykdyti vienašališkos planetos politikos, o kitą dieną šau klimato politikos, o kitą dieną jo, jūsų kolega prakalbo apie savižudišką politiką. Aš noriu paklausti, ar jūs vis dar likotės tos pačios nuomonės, kurią tada išreiškėte ir ar rengėtės e, suteikti informaciją visą apie savo e, sritį e, komisija, ko, būsimajam komisijos nariui Kanjetai. E, Ir dirbdamas penkeris metus ankstesnėme poste, e, turiu pasakyti, kad jums nelabai pasisekė, galbūt jūsų, tas, kuris perims jūsų postą, sėkmingiau padirbės šioje srityje. Aš sutinku su jumis, sako paskatasis komisijos narys, dėl energetikos ir skaitmeninės infrastruktūros ir tai sritis, kuris sukuria pridėtinę vertę Europoje, jei mes pritraukiame įmonės Europoje, jos įsikuria Europoje. Skaitmeninė ekonomika čia vadina tokia, tokį pat svarbų vaidmenį, kaip ir gerai parengtas personalas. E, Europoje energijos kaina yra aukšta. Tačiau norėčiau pasakyti štai ką. Valstybės narės E, iš dalies atsakingos už tokias aukštas kainas. E, valstybės narės nustato mokesčių už, elektrą, už elektros energiją dydį. Būtent todėl mums reikia vidaus rinko šioje srityje. Be didmeninės e, prekybos energija rinkos kaina, kurią moka namų ūkiai už elektrą, galėtų būti dar didesnė. Todėl dabar siekiame sumažinti elektros kainą, bandome e, užsitikrinti įvairesnius energijos tiekimo šaltinius, didesnę konkurenciją, daugiau, pastatyti daugiau dujų, dujų terminalų. Ir e, elektros kainą bandome mušti, mažinti, diversifikuodami šaltinius. Tačiau dar egzistuoja valstybiniai, valstybiniai monopoliai. Ir kitą savaitę bus paskelbta e, energetikos sektoriaus e, prognozė, šio sektoriaus perspektyvų apžvalga. Ji jūs pasieks spalio mėnesį. Ir tuomet pamatysime, kiek turėtų kainuoti elektros, elektra per visą E, energijos ciklą nuo pradžios iki pabaigos. Ir mano įpėdinis tikrai bus geresnėje situacijoje ir turės galimybę užtikrinti geresnės elektros kainas ir pramonį ir kitiems sektoriams. Martin Zonenborn. Born. Sure. Okay. Thanks for your patience. Dėkoju Jums už Jūsų kantrybę. Pone Otingeri, Jūs būsite atsakingas už e, skaitmeninę rinką. Ir ar Jūs e, iš tikrųjų kovosite už vartotojų teisės e, žiniatinklėje? Ir jei tai, tai kaip Jūs darysite, kad kad, pavyzdžiui, iš interneto dingtų tam tikra su jumis susijusi informacija. Štutgarto, Štutgart 21, pavyzdžiui, tinklapis. Tenai yra parašyta, kad e, jūs, e, tas tinklapis jūs cituoja, ra, rašo, kad bus e, kvailiausias dalykas būtų tai, kad ateityje nebus karų Ir e, tai, kad, pažiūrėjau, kad jūs turėsite atsisakyti ir vairuotojo pažymėjimo, dėl to, kad e, jums buvo nustatytas 1,4 promilės girtumas. Kaip jūs pašalinsite visą tą informaciją? Ähm, Dėkoju Jums už klausimą. Komisija pateikė pasiūlymą tą padarė dar komisijos narė ponė Dereidink, kad būtų įtvirtinta teisė e, būti užmirštam internete. Ir tai yra labai svarbi teisė. Mes manome, kad tai yra viena pagrindinių e, visų mūsų teisių. Šiandien e, saugoma yra labai daug duomenų ir jei tie duomenės, ta informacija neatitinka viešo intereso kriterijos, tuomet reikia tokius duomenys naikinti. Jūs citavote mane ir minėjote e, švabų ikvenapiją. Tai yra byla, kuri jau yra uždaryta, todėl apie ją nekalbėsiu. Taip, iš tikrųjų, prieš 25 metus aš turėjau atsisakyti savo vairuotojo pažymėjimo. Aš manau, kad Tai yra dalykas, kurio aš negalėsiu pamiršti, net jeigu informacija apie tai ir bus ištrinta internete. Aš tiesiog turiu susitaikyti su tuo incidentu ir gyventi toliau. Thank you, Mr. Commissioner Designate, for clear answer. Ačiū. Ačiū paskatasis komisijos narių už aiškius atsakymus. Ir dabar baigėsi antrasis politinių frakcijų ir neprisijungusių E, narių užduotų klausimų raundas. Dabar kitas klausimų raundas. Klausimų žada ponas Antonijo Tajani. Lei è stato. Gerbiamas e, komisarė, jūs dirbate ir Baroso komisijoje, siekiate e, sukurti modernę pramonės politiką. Na ir be abejo, dirbdamas ir Junkerio komisijoje turite žvelgti tą pačią kryptimį. Visiškai nesiniai Paskal Ami e, paskelbė e, pranešimą dėl dėl ypač aukšto e, lygio dažnio naudojimo internete. Taip pat ten buvo kalbama ir apie visuomenės galimybės pasinaudoti skaitmeniniu turiniu. Man įdomu, ką Jūs manote apie tą pareiškimą arba tą ataskaitą. Jūs tikriausiai suprantate, kad e, mes patiriame e, didžiulį konkurencijos spaudimą iš kitų šalių, taip pat ir audiovizualinės politikos rytyje. Man būtų įdomu sužinoti, kokiu iniciatyvu jūs ketinate imtis bent jau iki 2030 metų. Ar tai atitiks tai, ką pasiūlė ponas Lamy? Von... Pono, pono Lamy pranešimas šiuo metu analizuojamas Ten yra nubrėžtos labai įdomios perspektyvos, taigi aš e, tikrai pritariu tam pranešimui. Tai yra visai manomas mūsų tolimesnių darbų pagrindas. ES yra didžiulė įvairovė, kalbu apie audiovizualinės paslaugas. Ir dažnai tos paslaugos yra tikrai labai kokybiškos. Ko mes turėtumėm siekti? Mes turėtumėm siekti, kad audiovizualinės paslaugos būtų vis plačiau naudojamos tarptautiniu mastu. Kalbant apie žiniasklaidą, neturėtų būti Euro... sienų tarp Europos valstybių narių, ES valstybių narių. Tai e, svarbu, kalbant ir apie audiovizualinės paslaugas ir audiovizualinį turinį. Ir beje, ateitie reikėtų siekti didesnio finansavimo šioje srityje. Aš pažįstu, esu susipažinęs e, su viena valstybė nare, jo situacija, kur e, privačios televizijos kokybė yra žymiai aukštesnė negu kad e, visuomeninės televizijos. Ir žinau valstybių narių, kur viskas yra atvirkščiai. Aš manau, kad, pažiūrėjau, ateityje turėtumėm daugiau dėmesio skirti ir visuomeniniams transliuotojams. Jiems parama neturėtų būti laikoma subsidijomis. Manau, kad ateityje ES turėtų būti numatyta tokia invest, e, finansavimo forma. Iš tikrųjų reikėtų daryti viską, kad e, nesumažėtų pramonė sukuriama e, pridedamoji vertė. Ateityje mums reikia ir stiprios pramonės, ir taip pat svarb, stipraus paslaugų sektoriaus, kalbu ir apie įvairiausias paslaugas, taip pat ir informacinių technologijų paslaugas. Paslaugų sektorius stiprina ir pramonės sektorių ir padeda jam išgyventi pasaulinėje konkurencijoje. Dėkoju toliau ponas Flavio Zenonato. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti ponui Ettinger, kuris kalbėjo apie tai, su kuriam, kokiamis problemomis susiduria ES telekomunikacijų bendrovės e, tarptautiniu mastu. Man atrodo, kad reikėtų pagalvoti apie tam tikrą teisės aktų pasiūlymo paketą. Nepamirškime ir paketą dėl telekomunikacinių paslaugų bendrosios rinkos. Įdomu, ką Jūs manote apie tai. Ir dar vienas klausimas. Kaip galima užtikrinti konkurenciją tarp įvairių įmonių, kurios dirba šioje srityje? tuo pačiu metu už, e, užtikrinant ir visuomenės interesus. Ką reikėtų daryti, kad e, didžiųjų įmonių pelnas e, būtų investuojamas ir infrastruktūra, o ne tik dividendų pavydalų nusėstų įmonių savininkų kišenėse. Ačiū. Telekomunikacijos Tai yra tokios paslaugos, kurios labai aktualios piliečiams tarpusavė bendrauti. Tai yra svarbu, e, pilie, norint, kad piliečiai gautų informaciją. Bet ne vien tik tai yra svarbu. Telekomunikacinių paslaugų bendrosios rinkos e, reglamentai tai yra atsižvelgiama. Aš tikrai tikiuosi, kad taryba visiškai netrukus suformuos savo poziciją ir tuomet per artimiausius mėnesius e, bus priimtas sprendimas tarp komisijos parlamento ir tarybos. Kai kas sako, kad mes laukiame naujo požiūrio, kad reikia visiškai naujo teisės akto, na aš nepritariu tam. Jeigu dabartinė procedūra e, nesibaigs sėkmingai, Mes prarasime daug laiko. Mes ateitie galime pateikti teisės aktų papildymų, pakeitimų, bet aš manau, kad būtų geriausia, jeigu tas reglamentas būtų patvirtintas per artimiausius mėnesius, būtų pradėtas įgyvendinti, na, o galbūt jį reformuoti būtų galima po poros metų. Viską atidėti būtų prastesnė išeitis. Pastaraisiais metais mes daug dirbame sieka, siekdami apsaugoti vartotoją, taip pat ir telekomunikacijų įmonėms sukurti stabilesnį pagrindą. Taigi turime veiksmus tęsti. Nepamirškime ir tokio svarbaus klausimo kaip tarp tinklinio ryšio paslaugos. Juk gyvename Europos Sąjungoje, Europos Sąjungos vidaus rinkoje ir neturėtumėm kalbėti apie uh, E, skambučių kainą šalies viduje ir e, skambučių kainą kitoje valstybė narėje. Jūs kalbėjote apie telekomunikacinių įmonių e, dividendus. Man atrodo, kad šių įmonių dabartinė padėtis nėra jau tokia gera. Jų akcininkai nėra tokie jau patenkinti. Ir telekomunikacijų įmonės, kurios veikia Europos Sąjungoje, nėra tokios jau stambios e, globalių mastų. Mes turėtume pagalvoti apie visą telekomunikacinių paslaugų politiką. Pažiūrėkime, kas darosi JAV. Na, ES nėra tokių stiprių įmonių kaip kad JAV. Aš tikrai norėčiau, kad ES būtų uh, tokių telekomunikacinių įmonių, kurios e, būtų tikrai labai stambios ir globalių mastų. Dziękuję, panie przewodniczący. Jednym z liczb... Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Iš tikrųjų, Jauniems žmonėms labai svarbu turėti prieigą prie kultūrinių produktų. Prisimename, e, kokie protestai vyko prieš aktą susitarimą. Antra vertus e, yra įvairių kontroversiškų klausimų dėl autorinių teisų gynimo. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs ketinate išspręsti šią dilemą. Je für einen Äh, stabilen äh, Schutz des Urheberrechts. Ich glaube, dass wir Manau, kad reikia užtikrinti e, nuoseklę autorių teisų apsaugą, kūrybingų žmonių teisų apsaugą. Ir tik tuo atveju patrauksime europiečių savo pusėn, jei e, patrauksim, jei užtikrinsime e, kūrybinių produktų apsaugą, kurį žmonės gali naudoti internetu ir kompiuteriuose. Tuo, to pasieksime tik tuo atveju, jei autorių teisės bus tinkamai apsaugotos. Tai yra, autorių teisės išliks ir ateityje, nes autoriai kūrinio kuriejai turi teisę į atlyginimą už savo kūrinį. Taip pat kalbant apie e, tai, kas prieinama internetu, visos kultūros ryties prekės turėtų būti prieinamos internetu ir komisija yra pateikusi visą eilę pasiūlymų šiuo klausimu. Komisija klausėsi visų suinteresuotų pusių nuomonių pastaraisiais metais ir apibendrindama išvadas ji parengs naują e, pasiūlymą dėl autorių teisų atsižvelgdama į skaitmeninės epochos e, naujoves. Labas vakaras, paskirtasis komisijos nariai, jūs kalbėjote jau apie tarptinklinį ryšį, ponios Krios, jūsų kolegės labai sėkmingą projektą ir jūs žinote parlamento nuomonę. Milijonai europiečių laukia, kad būtų patik, panaikintos tarptiklinio ryšio mokestis. Tačiau taryba tam labai aktyviai priešinasi. Ką, noriu paklausti, ką jūs ruošiatės daryti, kad tas pasiūlymas nebūtų atmestas. E, Busimasis komisijos pirmininkas paprašė jūsų per pusmetį parengti pasiūlymą dėl e, ambicingos skaitmeninė turinio reformos. E, jūs trumpai ją pristatėte, bet gal, gal galite pas, išvardinti penkis, šešis tuos reformos svarbiausius aspektus. Galiausiai, kaip jūsų nuomonė turėtų būti padalintas darbo krūvis tarp ES ir e, už skaitmeninę darbo tvarkę atsakingo komisijos nario. E, Ačiū. E, už jį bus atsakinga, už tai bus atsakingas ponas Ansip, kuris atsakingas už skaitmeninį turinį ir vidaus rinką. Ir taip pat daugybė kitų komisijos narių, taip pat ir aš būsime atsakingi už tą reformą. Nebejoju, kad e, komisijos narių kolegija priiminės sprendimus. Aš jį pažįstu E, daugelį metų, nes jis dirbo vyriausybėje anksčiau. Ir per pastarąsias kelias dienas pasikeitėme, bendravome ir manau, kad e, bus reikalingas ir mano tarnybų indėlis į tą pasiūlymą ir mes esame neblogai pasiruošę pradėti darbą šiuo klausimu. O tarybai negali nieko primesti, gali e, sukonstruoti visus argumentus ir juos išdėstyti ir pristatyti. Visos valstybės narės e, ribojasi su kitomis šalimis, su kitomis valstybėmis. Ir daugybė, daugybė piliečiai būtų naudingas tarptinklinio tarp ryšio mokesčio panaikinimas ir tą suvokia vyriausybių nariai. E, tai padėtų aukti tarp valstybinėms regionams. Pavyzdžiui, pakalbėkime apie Reiną, e, Prancūziją ir Vokietiją, Baltijos šalis, Vidurio Europą. E, gyvename, atostogaujame skirtingose šalise. Žmonės nuolatos kerta valstybių sienas. Ir bendravimas, ryšio palaikymas tampa ypač svarbus, kuomet išvyksti iš namų, nesinori mokėti už pokalbius e, didžiulių sąskaitų. Todėl tuos klausimus reikia spręsti ES mastu, e, pereiti valstybių sienas. Ir turime kalbėti apie skaitmeninį matmenį visose Europos e, politikos rytise. Taip pat mm, vertindami, kaip paslaugos, kokias paslaugas reikėtų siūlyti žmonėms, e, tos paslaugos neturėtų sustoti ties valstybių sienomis. Jei žiūrite e, televizijos kanalus vienoje šalyje, o nebegalite žiūrėti jų kitoje, tas klausimas turėtų būti sprendžiamas. Sutikiu galimybę šiek tiek ilgiau kalbėti paskatam komisijos nariui bet laiką sekame labai griežtai. Toliau ponia Marisa Matijas. Ačiū, ponia pirmininkė. Kai dirbo Baroso vadovaujama komisija, tuomet buvo siekiama padaryti Europos sąjungą palankesnė verslų ir piliečiams. Ką jūs darysite tam, kad ne, nebūtų kartojamos praeities klaidos, tam, kad siekiant ekonominės naudos nebūtų pamirštai piliečių interesai? Ir kaip mes galėsime užtikrinti, kad naujosios skaitmininės žmonių teisės būtų traktuojamos lygiai taip pat kaip ir žmogaus teisės? Panas Baroso labai daug kalbėjo apie socialinius tinklus. Kaip jums atrodo, ateityje gal reikėtų daugiau dėmesio tam skirti, tam, kad realiai galima būtų draugiškiau ir geriau bendrauti su piliečiais? Na, aš manau, kad. kad Jūs išsakėte e, tam tikrus uh, iš ankstinį nusistatymą, vertindama praeitą, praeitos komisijos darbą, kalbėdama apie būsimą komisiją. Aš esu čia, aš esu atviras ir piliečiams, ir Europos parlamentui. Aš naudosiu kiekvieną galimybę tiesiogiai bendrauti su ES piliečiais visose ES valstybėse narise. Antra vertus, mums reikia ūkio, mums reikia geros ekonomikos. Reikia tokios ekonomikos, kuri galėtų suteikti žmonėms galimybę dirbti. Jeigu mes visiškai pamiršime ekonomiką, tai irgi bus negerai. Mes turime planuoti infrastruktūrą taip, kad būtų atsižvelgta ir į verslo poreikius. Mums reikia protingos politikos, tokios politikos, kurie ragintų mūsų verslą investuoti į naujas darbo vietas. Taigi, mano nuomonė yra kitokia nei jūsų. Aš manau, kad e, mes turime būti konkurencingi, o jeigu mes norime turėti stiprų, stiprią ekonomiką, naujas darbo vietas, turime į tai investuoti. Paskirtasis komisijos nariai. Nuo klausimų pradžios klausimus jums uždavinėjo kol kas ITRI ir kultūros komiteto, komite, komiteto nariai. O dabar mes suteiksime galimybę užduoti klausimus vidaus rinkos ir teisės reikalų komitetų e, nariams. Pone Rėda. Pone Tengerė. Atsakydamas į uh, parlamento pateiktus klausimus raštu, jūs minėjote, kad vienas iš uh, jūsų tikslų dirbant komisijoje bus pagerinti piliečių galimybės naudotis tarp valstybinėmis paslaugomis kultūros, švietimo srityje. Ką konkrečiai jūs ketinate daryti? Ką jūs darysite tam, kad galintumėt kiekvieną e, geriau, kūrybingiau naudotis naujausiamis technologijomis, naujausiamis medija, medijomis? Per konsultacijas buvo išsakyta rekomendacija, pažiūrėjau, kad mums reikėtų turėti e, Europos e, autorių teisų apsaugos sistemą. Mes jau pasimokėme iš aktos ir e, žinome, kad reikia keisti mūsų ir interneto. Ir naujų technologijų politika. Ir ar jūs pritarėte ponui Ansip, kad pasiūlymas yra patiktas geras ir kad Europos parlamentas turėtų, galėtų renkti klausimus internetiniu būdu su videokonferencija, kad galėtų ir interneto vartotojai pateikti savo klausimus. Per kitus penkerius metus, aš manau, bus pateikta nemažai teisės aktų susijusių su autorių teisėmis. Tie teisėkuros pasiūlymai, tai yra tie, kurie yra susijęs su autorių teisėmis, bus e, labai sudėtingi. E, keli generaliniai doktoratai dirba šiuo klausimu. Autorių teisės yra labai svarbios ir turime parengti tą teisės aktą taip, kad jūs galėtume didelę daugumą jom, balsų jam pritarti. Mes gal turime atsižvelgti ir į e, kultūrinius, e, kultūros aspektus ir ekonominius interesus. Į visą tai reikia atsižvelgti ir aš manau, kad e, šis parlamentas taip pat svarstys šį klausimą, jūs svarstysite ir frakcijos, ir komitetuose ir pateiksite. Da, savo, uh, savo nuomonę, kurią stengsime atsižvelgti. Ir ponui Ansipui pritariu. Dėkuoju toliau Izabela Adinolfi. Grazie, prezidenti. Komisario. Dato, Ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisarė turiu klausimą dėl audiovizualinių paslaugų direktyvos peržiūros. Ar į šį procesą ketinate įtraukti ir ES piliečius? Jeigu taip, kokiais instrumentais bus pasinaudota? E, Likščiau komisijos naudotas instrumentas nepasiteisino. ES piliečiai mano, kad ES nuo jų yra labai nutolusi. Aš norėčiau pritarti tiems klausimams, kuriuos anksčiau užsakė mano kolegos. Ir mane irgi domina. Kaip jūs ketinate apsaugoti intelektinės nuosavybės teisės? Kaip jūs skatinate vadovautis vadinamoju fair use principu, o taip pat kaip jūs ketinate užtikrinti, kad piliečiai galės laisvai išreikšti savo nuomonę? kaip ketinate garantuoti žodžio ir minties laisvę? Be abejo. Ir Briuselis, ir Strasburgas, kai kuriams valstybėms narėms atrodo, kad besantis labai toli. Bet čia dirba ES piliečių atstovai. Daugelis tų atstovų savo darbą vertina labai rimtai ir dirba gindami ES piliečių interesus. Kalbant apie uh, intelektinės nusavybės teisių pasiūlymą, aš jį ne tik jums pateiksiu, kai jis jau bus parengtas, aš su jumis konsultuosiuosi ir jo rengimo metu bus, bus, aš ketinu atvykti ir į frakcijas, ir į kitus susitikimus. Aš žinau, kad yra apie 20-30 Europos parlamento narių, kurie ypač rūpinasi intelektinės nusavybės teisų gynimu ir aš ketinu su jais aktyviai bendradarbiauti, rengdamas kiekvieną straipsnį. Tikrai iš anksto viską derinsiu su Europos parlamento nariais tam, kad būtų galima ateityje išvengti ilgų ir kontroversiškų diskusijų. Tikrai labai nusekliai ketinu bendradarbiauti su jumis. Kad ir kaip toli atrodytų tas Bruselis, tačiau e, skaitmeninėme pasaulyje tikrai įmanoma palaikyti bet kokius kontaktus su mumis. Aš tikrai laukiu daug konstruktyvių pasiūlymų per pastaruosius mėnesius komisija jau sulaukė nemažai pasiūlymų internetu, ypač dėl intelektinės nusavybės teisių ir tuos pasiūlymus pateikė piliečiai internetu. internetu. Ponas Nikolas Bey užduos klausimą kito raundo pabaigoje. Noriu padėkoti visiems kolegoms, ypač paskirtajam komisijos nariui, komisijos viceprezidentui už e, tokį disciplinuotą e, elgesį, o dabar pirmininkavimą perduotų poniai Kostai, kultūros komiteto pirmininkiai. Pirmininkė, dabar žodis poniai Adinai Valianai. Ponai Valian. Ačiū, gerbiamas paskirtasis komisijos nariai. Po energetikos jums, bu, jums bus patikėta tokia rinka, kurioje prekiaujama neapčiuopiamomis prekėmis ir būtent todėl skaitmeninė rinka yra tokia svarbi. Energetikoje jūs ypač e, akcentavote infrastruktūrą ir čia kalbate apie, apie tai. Tačiau kalbant apie interneto plėtotę, yra susidariusi nesubalansuota padėtis e, telekomunikacijų sektoriuje yra perteklinis reglamentavimas, e, investuoti čia sunku, o plačiai juos čia ryšio sklaida. E, Bandoma ją, ją užtikrinti neatsižvelgiant į kainą, į kaštus kokius pask, paskatas e, rengėtės pasiūlyti e, telekomunikacijų sektoriu, kad pritrauktumį daugiau investicijų iš privataus sektoriaus? Ačiū, ponė Valian. Dabar ponas Oettingeris. Siekdami investicijas iš privataus sektoriaus, visų pirma, turime užtikrinti, kad privatus sektorius pasitikėtų rinką. Turi būti prognozuojamumas. E, skaitmeninė politika yra orientuota į ateitį, kad investuotojai išvelgdami į ateitį ir dirbdami su partneriais, su akcininkais, būtų tikri ir žinotų, kad investicijos atsipirks. Ir taip pat e, bendro e, finansavimo atveju reikia paskatų, kurios užtikrintų privataus sektoriaus investicijas. Reikės išsiaiškinti, kuria linkme reiktų nukreipti išteklius investicijas iš biudžeto, iš viešojo sektoriaus, kad pritrauktume daugiau investicijų, kad neinvestuotume į projektą, kurio po to tik pasinaudotų privatu, privatus sektorius. Ir galiausiai, kai sukursime bendrąją skaitmeninio turinio rinką, reikės įkurti vieną e, instituciją, vieną tą rinką prižiūrinčią instituciją, o ne 28. Bet prieš žengdami tą žingsnį, prieš įkurdami Europos reguliuotojo instituciją, turime užtikrinti, kad veiktų labai, kad veiktų stiprus e, nacionaliniai reguliuotojai. Ir e, energetikos e, sektoriuje tuo užsima ESA, EASA, o skaitmeninėme sektoriuje BEREK institucija. Taigi tos institucijos turėtų kalbėti su nacionalinėmis institucijomis ir e, užtikrinti, kad būtų koordinavimas. Ačiū toliau žodis poniai Marlen Mici. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas paskirtasis komisijos nary, jūsų tikslų išdėstime teigiate, kad norite paremti kultūrą ir kūrybinės e, veiklos pramonę. E, Infrastru... Interneto infrastruktūra, tarptiklinis ryšys, prasta internetinės priekybos aplinka, nėra, nėra galimybių atsiskaityti, mažo, atsiskaityti internetu, mokant mažas sumas, yra kliūtis siekiant šių tikslų. Kaip rengiantis įveikti šias kliūtis, siekdamas skatinti uh, kūrybinę pramonę, kultūros sritį, atsižvelgiant į pastarųjų uh, E, e, pastarojo laikotarpio inovacijas, 3D e, spausdinimo galimybės, galimybės kultūros rytyje ypač plečiasi. Noriu paklausti, ar jūs rengėtės gilinti, kaip naujų technologijų pažanga veikia kultūros sektorių, taip pat kaip rengėtės puoselėti Europos paveldą ir apsaugoti Europos menininkus nuo nepageidaujamo technologijų poveikio. Die digitale Welt und die Möglichkeit. Paskatasis komisijos narys žodis jums atsakymui. Skaitmeninio turinio pasaulyje. reikia išvelgti atsiveriančias galimybes, bet ir pastebėti slypinčius pavojus. Jūs esate teisi tuo klausimu. Autorių teisų apsaugos įstatyme reikia įtvirtinti apsaugos priemonės ir skaitmeninio turinio pasaulyje. Ir tai bus e, mūsų visuomenės svarbiausių gyvenimo aspektų ateityje. Kalbant apie pačius, apie kuriejus, žinau, kad daugybė jaunų žmonių jaunų kūrybingų žmonių neturi galimybės pristatyti savo turinio internete. Tačiau jei jie turi galimybę pristatyti pristatyti save visuomeniai, jie gali užsitikrinti šlovę ir sėkmę per keletą dienų. Mes turime sudaryti jiems tokias galimybės save reklamuoti ir pristatyti. Tačiau taip pat turime e, atremti ir iškylančius pavojus ir sus, įveikti susijusias kliūtis, tai yra užtikrinti autorių teisės. Tai bus pasiūlymai, kuriuos rengėme jau keletą metų. Dėkuoju toliau vidaus rinkos komiteto narys Markus Pretzel. Gerbiamą panę pirmininkę, gerbiamasis paskirtasis komitės nariai, 15 minučių jūs kalbėjote apie skaitmininę ekonomiką ir daug iš to, ką jūs pasakėte, atitinka tikrovę. Bet e, jūs minėjote, kad mes esame parlamentarai, esame e, žmonių atstovai ir todėl mes privalome rūpintis tais dalykais, kurie rūpi mūsų piliečiams, pavyzdžiui, duomenų apsauga. Ir jūs per pastrasis 45 minutės tik vieną kartą paminėjote duomenų apsaugą. Kai kalbėjote apie tinklo neutralumą, pavyzdžiui, jūs sakėte atsakyti į jums pateiktą klausimą. Todėl aš norėčiau sužinoti, Kaip e, da, jūs ketinate apsaugoti da, piliečius, užtikrinant, kad prie jų do, e, asmens domenų negalėtų prieiti nei komercinės įmonės, nei a, e, vyriausybės? Ir kaip jūs ketinate kovoti su domenų a, apsaugos pažeidimais? Na, aš manau, kad aš tiesiog atsakysiu jūsų labai aišku klausimą. Domenų apsauga. A, Aš kalbėjau apie tai, kad da, e, da, e, turėti da, e, nesuderintą, suskaidytą duomenų apsaugos reglamentą tikrai yra nesąmonė. Ir aš savo įžanginėme žodėje pasakiau, kalbėjau apie įvairius dalykus. Ir jie beje minėjo, kad e, duomenų apsaugos srityje mes turėsime padaryti viską, kad taryba pagaliau priimtų sprendimą. Be to, e, panašų klausimą kėlė ir kitas jūsų kolega. Duomenų apsauga turėtų rūpintis Europa. Štai tokia yra mano nuomonė. Ir reglamento pasiūlyme yra pateikta įdomių pasiūlymų. Yra tam tikrų valstybių narių, kuriems tie pasiūlymai gal ir nėra labai priimtini. Uh, E, tačiau aš tikiuosi, kad taryba vis dėlto jiems pritars. Mes e, matome, e, kad per pasarosius dvies metus vyko įvykių, kurių negalime toleruoti. Jei mes norime dėrėti su JAV dėl pasiklausimo, dėl domenų apsaugos ir norime dėrėtis gerai, turime turėti bendrą poziciją. Nes e, šiuo metu Europoje yra šalių, kurios elgėsi panašiai kaip ir JAF ir suteikė JAF e, tarnyboms e, asmens duomenės, mūsų piliečių asmens duomenės. Todėl mums reikia galvoti geresnį bendradarbiavimą, derinti savo nuomonės. Ir tuomet mes galėsime tinkamai apsaugoti mūsų piliečių duomenys ir uh, e, santykius su JAV ir Europos Sąjungoje. And, uh, Dėkuoju, dabar žodis sutikimas ponui Jean-Marie Kavada. Ačiū, pajonė pirmininkė, dėkuoju ir paskirtam komisijos nariui, jūs kaip ir aš, žinote, kad a, e, draudžiama yra vokti, da, kad ir ką, bet. A, ir šioje salėje žmonių, kad visiškai normalu yra vartoti kūrybinės prekes už jas nesumokant, kad jiems atrodo, kad tai yra laisvės apraiška. Aš manau, kad mes negalime turėti kultūros, kuri rūpia mums visiems, be kultūros ekonomikos. Ir jūs, ponė jau minėjot, kalbėjote apie autorių teisų reformą. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs ketinate apsaugoti visų autorių teisės ir ne tik stambių tarptautinių bendrovių teisės, kurios pasinaudoja kartais e, e, mūsų autorių teisų teisės aktais ir, ir mokesčių sistema. Ir ką Jūs manote apie apie e, privataus sektorių darbą šiuo klausimu. Bet. Ačiū. Aš manau, kad e, būtina bendradarbiauti su privačiu sektoriumi e, radio, taip pat ir televizijos paslaugų srityje. Man atrodo, tai yra visiškai teisinga. Valstybės narės turėtų užtikrinti kokybiškų paslaugų tiekimą. Jos turėtų nuspręsti pačios, kaip turėtų atrodyti abu šie ramšiai, kaip turėtų būti jie finansuojami, ar, pavyzdžiui, iš reklamos, ar už viską turėtų mokėti vartotojas, tai yra vadinamasis pay TV principas. Valstybės narės pačios gali spręsti, aš manau, kad reikėtų gerbti šią pasirinkimo laisvę. Antra, jūs palietėte dar vieną klausimą intelektinės nusavybės teisės. Kalbėjote apie autorių teisų gynimą. Būtų gerai, jeigu visi ES piliečiai galėtų naudotis kultūros produktais, bet ir atvirkščiai Reikėtų kalbėti ne vien tik tais e, apie jau egzistuojančias e, intelektinės nusvybės teisės, bet ir apie būsimas. Reikėtų aiškiai apibriežti, kas yra autorius ir kaip yra mokama už jų teisų naudojimą. Skaitmeninėme pasaulyje dar nėra visiškai integruotos, integruotas intelektinės nusavybės teisų gynimas. Taigi mes intelektinės nusavybės teisę turėtumėm reformuoti, ją pritaikyti prie dabartinio pasaulio. Mes neturėtumėm vartotojui suteikti iliuzijų, kad jis gali neribotai visko naudotis. mes turėtumėm ginti ir autorių teisės. Tai turėtų būti ES siekis. To... Uh, ačiū. Dabar žodis poniai Kornelijai Ernst iš Itrelibė komitetų. Labai ačiū. Aš dar norėčiau grįžti prie asmens duomenų apsaugos. Dėl intelekt dėl informacinių technologijų sektoriaus vystimosi. Kaip šio sektoriaus vystimasis turėtų būti siejamas su asmens duomenų apsauga? Aš manau, kad ir pramonės sektorius turėtų į tai atsižvelgti. Aš noriu pastirauti, ką jūs konkrečiai ketinate daryti. Turiu ir dar vieną klausimą. Kaip jūs ketinate atsižvelgti Europos parlamento reikalavimą? Uh, dėl programinės įrangos, saugios programinės įrangos. Turėtų būti vengiama vadinamojo backdoors principo. Taip pat turėtumėm siekti, kad vartotojai turėtų geresnės galimybės naudotis iš tikrųjų nemokamą programinę įrangą. Ačiū. Dėl kibernetinių nusikaltimų ir asmens domenų apsaugos. Na, mus visus tikrai labai jaudina šie klausimai. Ar pilietis pasitikės interneto ateityje? Viskas priklausys nuo to, ar bus tinkamai apsaugoti jo asmens duomenys, kuriuos jis naudoja internete. Aš manau, kad mes, kaip kuriuose skaitmeninės ekonomikos sritise atsiliekame, pavyzdžiui, saugumo srityje. Uh, Turime puikių specialistų, turime puikių techninių instrumentų. Čia ES tikrai gali užimti lyderio poziciją. Na, o dabar dėl jūsų klausimo, ar aš rimtai vertinu Europos parlamento reikalavimus ir aš, jo, ar aš juos įgyvendinsiu. Jūs per artimiausius penkerius metus tikrai suprasite, kad aš labai rimtai vertinu ir Europos parlamentą ir jo reikalavimus. Aš tikrai ketinu visais klausimais konsultuoti su Europos parlamentu ir gauti jūsų pritarimą. Ačiū, ponė Oettingeri. Dabar žodis ponui Jan Filip Albrechtui. Libe komiteto vardu. Ačiū, gerbiamas paskirtasis komisarė Ettinger ir aš turiu klausimų. Ką Jūs skatinate daryti, spręsdamas tokį klausimą, kaip tarybos ir parlamento nuomonės išsiskirimas dėl asmens duomenų apsaugos? Ir dar vienas klausimas, ar naudodamasis programinė įranga vartotojas gali būti tikras, kad neveikia backdoors principas, kaip jis gali būti tikras, kad jos mens duomenis saugus. Ir ką Jūs manate apie 15 straipsnio trečią dalį? Teismas priemė sprendimą, pagal kurį telekomunikacijų bendrovės yra įpareigotos saugoti kai kurios vartotojų duomenys. Um, this e-privacy Ačiū. Na, jūsų paminėti klausimai susijęs su mano portfeliu. Taigi, galiu pasakyti štai ką. Akivaizdu, kad valstybės narės turi gyvendinti ES teisės aktus. Jos yra įpareigotos tai daryti pagal ES veikimo sutartį. Čia komisija neturi jokios veiksmų laisvės. Jeigu tai nedaroma, tai tuomet komisija pradeda atitinkamą procedūrą, vyksta ir diskusijos taryboje, bet jeigu valstybės narės nesilaiko sutarties, mes turime pradėti sutarties pažeidimo procedūrą ar kreiptis į teismą. Viskas aišku, kaip 2 plus 2. Ką mes galime padaryti su taryba? mes galime kovoti trišaliuose susitikimuose, mes galime kartu su jumis tarybą įtikinti. Demokratinė visuomenė mes nieko negalime priversti kažko daryti, mes galime laimėti pateikdami tinkamus argumentus. Mes e, taip pat e, turime palaikyti glaudžius kontaktus su tais kolegomis taryboje, kurie atsakingi už skaitmeninę ekonomiką. Ta jau darėme ir energetikos sektorija. Eh, Ačiū, ponė Oettingeri. Žodis ponui Marko Zulo. Grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas komisarė Ettinger, jums patikėtas portfelis yra labai svarbus, kalbant apie ES ekonomikos atsigavimą. Aš esu iš naujo politinio judėjimo, kuris vadinasi Cinque Stelle arba penkios žvaigždės. Vienas iš mūsų tikslų yra atkurti Europą. Šia kryptimi dirba ir Europos komisija, teikdama tokius projektus kaip Smart City, išmanėjai miestai. Tai yra projektai skirti transporto, telekomunikacijų sektoriams. Šių projektų dėka turėtų būti skatinamas ES ekonomikos atgimimas. Deja, problema yra ta, kad šios klausimus yra atsakingi skirtingi generaliniai direktoratai ir jie nesugeba tarpusavį veiksmingai bendradarbiauti. Ir štai man iškilo klausimas. Kas turėtų užtikrinti bendradarbiavimą tarp įvairių miestų įgyvendinant europinius projektus? Dėkoju. Gerbiamas parlamento nary, jūs esate visiškai teisus. Miestai regionai tikrai yra labai vairūs. Ten e, veikia įvairios susijusios pusės. Mes pradėjome įgyvendinti tą projektą, kurį jūs minėjote, tai yra išmaniesiams miestams skirtas projektas. E, Gyvendinant šį projektą davo trys komisarai. Galiu paminėti, pavyzdžiui, komisarė Nelly Cruz, Norint sutaupyti energiją, reikia veiksmingai e, valdyti transporto e, srautus. Jeigu mieste yra e, protinga transporto sistema, tai miestiečiai sutaupa daug laiko keliaudami apsipirkti arba į darbą. Mes artimiausių metų ketiname išsirinkti keletą miestų, su kuriais mes bendradarbiausime ir kur įgyvendinsime bandomuosius projektus, tam, kad galėtumėm parodyti, kaip atrodys ateities miestas, kur būtų veiksmingai susijėtos transporto, energijos ir informacinių technologijų sistemos. Turiu pasakyti, kad tikrai ne visose e, sektoriuose komisija gali imtis tokių plačių veiksmų. Tenka bendradarbiauti atskiriems generaliniams direktoratams ir komisarams ir mes skatiname tai daryti ir ateityje ir tikime sėkmės. Ačiū. Dabar žodis uh, ponui Nikola Sebai. Pone paskirtasis komisijos nariai, e, neseniai Prancūzijoje patvirtintas kovos su terorizmu įstatymas, kurį pasiūlė e, Manuel Valso vyriausybė. Ten kalbama apie apie draudimą e, rinkti informaciją iš interneto apie asmenys įtariamos nusikalstama veikla, jei nėra teisėjo leidimo. Tačiau tame įstatymė įtvirtintos nuostatos, kurios kelia susirūpinimą, nes galime prisiminti neseną atvejį dėl. Kai kurie taip pat numatyta galimybė kai kurios tinklapius uždaryti, jeigu jie bus laikomi pavojingais. Ir taip jau Prancūzijoje galiojantis įstatymai e, gana smarkiai varžo asmens laisvę. Noriu paklausti, ką jūs rengėtis daryti, kad už apgintumėte pagrindinės laisvės, į kurias šiandien kėsinėsi kai kurių šalių vyriausybės. Ačiū, ponė Tinger, žodis jums atsakyti. Ne, nesu susipažinęs su šiuo įstatymu, bet aš su juo susipažinsiu ir susidarysiu nuomonę. Kalbant bendrais bruožais ir, ir vertinant laisvę e, Tai manau, kad laikau tai viena iš didžiausių prancūzijos ir prancūzų vertybių. Ir dabartinis Prancūzijos vyriausybės vadovas, man atrodo, dirba tinkamą kryptimį. Tačiau čia kalbame apie laisvių suvaržymą kovojant su terorizmu. Teroristai, anarchistai, nusikalteliai gyvenantis mūsų visuomenėje ir vertinant e, skaitmeninių technologijų e, galimybės ir, ir jų pažangą, tai visuomeniai tų technologijų pažanga ima kelti ir didelį pavojų. Pažvelkime į strategiškai svarbę infrastruktūrą, kelius, geležinkelius ir kaip ta infrastruktūra yra priklausoma nuo skaitmeninių technologijų aš išpolis prieš e, skaitmeninę infrastruktūrą gali būti daug žalingesnio poveikio nei e, bombos sprogimas. Ir aš tikrai susipažinsiu su Prancūzijos pasirinktų sprendimu. Jei, Prancūz... Jei Prancūzija, pasi... dardama tokį sprendimą, bando apsaugoti visuomenę nuo panašių išpolių, tai būtent tokie sprendimai mums reikalingi. Tačiau kaip jau sakiau, e, turime užtikrinti interneto saugumą visuose šalise. Ačiū. Dabar žodis ponui Bogdanui Andrėjui Ždirojevskijui. Podziękować za dotychczasowe. Ačiū paskirtasis e, komisarė. Aš norėčiau Jums padėkoti už Jūsų ankstesnius atsakymus. Buvau parengęs tris klausimus, bet vieną mano klausimą jau buvo atsakyta. Uh, Aš tikrai labai džiaugiuosi tuo, kad jūs labai rimtai vertinate europietišką kiną. Aš irgi. Ir dėl to norėčiau pateikti klausimą būtent apie kiną. E, jis yra susijęs ir su kalbinė įvairovė. Ar jūs ketinate gyvendinti kokią nors iniciatyvą arba projektų e, tam, kad būtų remiama e, kalbinė įvairovė kine, taip pat ir e, globalioje rinkoje. Toliau e, kitas klausimas dėl žiniasklaidos. Noriu paminėti, kad yra, yra direktyva dėl audiovizualinių paslaugų, taip pat yra ir elektroninės komercijos arba elektroninės prekybos direktyva e-commerce. Ir aš noriu jūsų pasiteirauti, kaip į tas direktyvas e, reaguoja žmonės, kurie dirba su internetu, ar jie yra tinkami, inf, tinkamai informuojami, nepamirškime ir tai, kad žmonės kalba skirtingomis kalbomis, ar jūs atsižvelgėte į tai? Ponas Ettingeri, prašom. Ačiū. Kalbant apie skaitmeninę vidaus rinką, Joje taip pat būtina saugoti kalbinę įvairovę ir kultūrą. Mes nesiekiame e, harmonizacijos skaitmeninėje rinkoje, nesiekiame suvienodinti kalbą, muzikos kultūrą, literatūrinę kultūrą. Mes siekiame išlaikyti kultūrinę įvairovę ir ją apsaugoti. Aš manau, kad europietiškas kinas yra amerikietiško kino partneris. Juk Europoje yra ilga, Europa turi ilgą istoriją, turi daug kalbų ir ši įvairovė turėtų būti išsaugota. Taigi aš pasisakau už įvairovės užsaugojimą europinių lygmenių ir ketinu gaudžiai bendradarbiauti su kolega atsakingu už kultūrinius klausimus. Aš pasisakau už tai, kad būtų uh, teikiami apdovanojimai europietiškiams filmams, kad būtų rengiami filmų festivaliai, e, kad žmonės būtų informuojami apie europietišką kiną ir taip toliau. Muzikos ir kino pasiūla ir ateityje turėtų Europoje išlikti. Na, o dabar jūsų antras klausimas. Jūsų vertinimas yra visiškai teisingas, pritariu jūsų atliktai analizai, pritariu ir jūsų išreikštam susirūpinimui ir visą tai atsižvelgsiu savo darbe. Dar kartą pasakysiu, skaitmeninė vidaus rinka nereiškia, kad turėtų būti viskas suvienodinta kultūroje ar žiniasklaida. Aš sakyčiau atvirkščiai. Dėkuoju, ponė Otingeriai.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 Džiaugiuosi, kad jūs ketinate rūpintis visais uh, e, e, skaitinės rinkos uh, aspektais. Nepamirškite, kad Europoje net uh, 20 procentų žmonių dar nesinaudoja internetu. Labai svarbu yra nepamiršti, kad skaitmeninimas gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Uh, stiprinant mūsų pramonę. Ką Jūs manote apie mažus operatorius? nes šiame versle labai e, svarbus yra dydis tam, kad galima būtų dalyvauti kūrent ir dėgiant naujoves. Čia mes kalbame ne filosofiškai, o apie labai praktinius dalykus. Mes e, kūrėme skaitmeninę visuomenę ir galbūt e, vieną dieną iš esmės pasikeis net ir pats mūsų darbo ir gyvenimo pobūdis, kaip galima būtų įtraukti pilietinę visuomenę į visus šios procesus. Be abejo, mes, aš ketinu bendradarbiauti su profsąjungomis, joms, joms aiškinti visą mūsų darbą susijusiu su skaitmeninė darbo tvarkė. Darbuotojai labai glaudžiai susiję su skaitmeninė ekonomika, būtina juos siesti. Praeitie, e, kai kalbėjome apie darbo saugą, tai saug... ji buvo susijusi su e, saugiu elgesiu su mašinomis ir apa, panašiais aparatais, bet kai kalbame apie saugumą darbę ateityje, tai turėtumėm nepamiršti ir saugaus interneto. Apie tai turėtumėm kalbėti ir su profsąjungomis. Dabar kitas jūsų klausimas Mes turime skatinti stambiųjų įmonių kūrimasi. Turėtumėm sukurti stambų pramonės sektorių, bet mums reikia ir mažų įmonių. Mums reikia ES turėti bent dvi, tris labai stambes e, įmonės, nes kitaip e, pasaulyje neturėsime jokio svorio. Čia kalbu apie informacinės technologijas ir uh, įvairią kompiuterinę įrangą. Pažiūrėkime, kokia yra JAF rinka, kokia yra rinka Azijoje, kokią gravitacinę jėgą tos rinkos turi, kokį svorį turi ten veikiančios įmonės. Aš manau, kad ir ES reikia, kad išauktų bent keletas mūsų įmonių. Nes antraip kyla pavojus, kad e, verslą Europoje perims e, kitų šalių įmonių, įmonės. Dėl to mums reikėtų skatinti įmonės. Manau, kad tas startups projektas tam visai neprieštarauja, kaip tik e, ši mūsų ketinimą papildo. Dėkuoju toliau Timoti Kirkhop iš Piliečių laisvių ir teisų komiteto. Pone Eisengerai, gal jūs galėtumėt paaiškinti, ką jūs ketinate daryti tam, kad užtikrintumėt, kad MVI galėtų uh, kurti inovacijas, nes to reikia tam, kad jis gautų mūsų ūkis ir tam, kad galėtume turėti patikimą duomenų apsaugos reglamentą. Ir taip pat norėčiau sugrįžti prie kibernetinių nusikaltimų ir kibernetinio saugumo. Mane labai neramina ES žinia tinklių ir tinklų ta, saugumas ir galim, grėsmė, kuri, galimų išpolių grėsmė. Ar jums netrodo, kad mes turėtume ne tik investuoti ES, bet ir galvoti apie glaudesnį bendradarbiavimą šiuo klausimu su savo pasauliniais partneriais? Dėkuoju, ponia Tingerė. Taip, viena vertus mums reikia aukštų tarptų, e, europinių standartų dėl e, domenų apsaugos, bet antra vertus mums reikia palaikyti dialogą su kitomis šalimis dėl globalių standartų, dėl domenų saugojimo, domenų perdavimo, domenų tvarkymo ir taip toliau. Jūs Pateikėte ir klausimą apie MVI. Tai buvo jūsų pirmasis klausimas. Aš noriu pasakyti štai ką. Informacinių technologijų E, sektorija iš tikrųjų e, šios įmonės turi labai daug galimybių. Dėl to, įgyvendindami programą Horizontas 2020, mes turime siekti e, į procesą įtraukti ir MVI, ne vien tik tais didelės įmonės. Tai aiškiai nurodyta ir mūsų biudžeto įstatymė. Mums būtina parengti projektus skirtus KMI, e, MPI, atsiprašau, ir tos projektus įgyvendinti. Taip pat turėtumėm motivuoti mažas įmonės tokiuose projektuose e, dalyvauti, joms reikia paskatų. Galbūt čia galėčiau paminėti galimybės gauti rizikos kapitalo iš bankų. Jeigu kažkokia tai įmonė ir bankrutuoja, tai neturėtų atgrasyti kitų. Reikėtų siekti pritraukti investicijas. Būtent IT sektorija galima įgyvendinti labai daug idėjų, kai kurias galbūt iš jų galima įgyvendinti vėliau arba kiek kitą formą. Dar noriu paminėti ir klasikinę pramonę, pavyzdžiui, mašinų statybą. Čia mažos bei vidutinės įmonės gali visiškai pakeisti pasaulį. Dabar fabrikose e, didžiulės mašinas valdo skaitmeninės technologijos ir būtent tokias skaitmeninės technologijas gali gaminti ir MVI. Uh, thank you. And... Pirmininkė, ačiū. Ir dabar žodis e, ponui Michailui Teureriui. Herr Kommissar. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Jūs e, gana miglotai kalbėjote apie e, kompiuterinę debesiją. Gal jūs dar galite tarti keletą žodžių apie užkodavimo technologijas? Ar egzistuoja kažkokios europinės užkodavimo technologijos? Kitas klausimas susijęs su ES konkurencingumu. Komisaras Almūnija E, sakė, kad e, mūsų e, susiję šį savo atsakymą su Google. Galbūt mes turėtumėm siekti sukurti ir europinę paieškos sistemą. Prisiminkime sėkmingą Boeing istoriją. Gal mes galime imtis kažkokių tai priemonių IT sektorija, kurios pagerintų ES konkurencingumą. Ačiū. Mes jau turime europinių standartų dėl domenų saugos ir tie standartai yra labai aukšti. Mes turėtumėm siekti įgyvendinti tuos principus, kurie techniškai yra įmanomi. Tik taip mes galėsime išlikti globaliame pasaulyje. Toliau jūs kalbėjote apie Google atvejį. Reikėtų pagalvoti, ar šią, šią Google atvejį vertinti atskirai, ar prisiminti ir kitas panašias problemas. Galbūt reikėtų galvoti apie bendrą sprendimą arba kompromisą su Google. Mes dar vasario mėnesį pasiūlėme kompromisą. Su Google buvo ieškoma kompromiso. Ir Mes turėtume būti suinteresuoti tuo, kad e, internetinės paieškos sistemos būtų neutralios, kad e, jos neįtakotų įvairių pramonės sektorių. Toliau dėl tinklo neutralumo. Visiškai pritariu Europos parlamento narių pastaboms. Ir pritariu tam, kad būtina, jog komisijos pasiūlymas nebūtų susilpnintas taryboje, reikėtų rasti bendrą sprendimą. Komisija jau yra pateikusi pasiūlymą. Aš irgi dalyvavau jį priimant komisija priemė tą sprendimą vienbalsiai. Aš tikrai neneigiu, kad aš esu prisidėjęs prie to pasiūlymo. Dabar vyksta dėrybos taryboje. Galbūt reikėtų galvoti apie kompromisą tarp e, komisijos ir parlamento. Aš esu melai pasirengęs dalyvauti trišalėse darybose arba trilogė. Uh, Ačiū, ponė Tinkerį dabar žodis ponui Giovanni Toti. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Aš jau e, pasidžiaugiau jūsų atsakymais apie intelektinės nuosavybės teisės, bet noriu pasakyti štai ką. Interneto operatoriai e, irgi turi laikytis e, įvairovę ginančių teisės aktų, taip pat ir vartotojų e, ginančių teisės aktų. Kaip Jūs manote, ar čia dar reikia kažkokių tai papildomų priemonių? Dar noriu pasiteirauti, kokiais skaitmeniniais instrumentais e, turėtų vadovautis ES ir jos institucijos bendraudamas su piliečiais ir juos tengdamas įglūdžiau įtraukti į visą demokratinį procesą. Ačiū. Jūs teiravotės, ar reikia reformuoti kai kurios teisės aktus dėl e, skaitmeninio pasaulio ateimo. Aš pritariu tam, kad taip, iš tikrųjų, reikia reformų. Reikia reformuoti ir autorinių teisių nuostatas. Kai kurios nuostatos dar buvo parengtos analoginio laikotarpio metais, bet neskaitmeninėje eroje mes turėtumėm pagalvoti apie tai, kokie apsaugos mechanizmai dar yra veiksmingi, kurie ne ir turime atitinkamai reaguoti. Tam, kad mus vertintų rimtai, turime kurti tokius e, apsaugos mechanizmus, kurias iš tikrųjų būtų galima įgyvendinti ES ir kurie būtų patrauklus ir kitoms šalims. Ačiū. Dabar žodis ponė Evelin Gebhardt, Imko komiteto vardu. Ačiū, pirmininkė. E, jūs e, sakėte, kad jums visai patinka Europos parlamento nuomonė, bet aš dabar jau supratau, kad e, iš tikrųjų jūs nelabai rimtai mus vertinate, nors beje netoks buvo mano klausimas. Dėl internetinės priekybos vartotojai vis dažniau apsiperka internetu ir vis dažniau palieka savo pėtsaką, patys to net nežinodami. Jų duomenys yra renkami Ir iš tikrųjų ne visą laiką labai rimtai vertinamos asmens duomenų apsaugos taisyklės. Kaip jūs ketinate spręsti šią problemą? Jau susiformavo visa e, internetinės priekybos rinka. Yra netgi parduodama informacija apie vartotojų apsipirkimo internetu įpročius. Ar jūs ketinate kažkaip spręsti ir šią problemą? O jeigu taip, tai ką ketinate daryti? Na, nekyla jokio klausimo. Jeigu kažkas internetu perka drabužius ar atostogų paketą, tai tokio žmogaus duomenys turėtų būti tvarkomi skaidriai ir jis turėtų būti informuomas apie tai, koks pavojus jam kyla. Aš manau, kad piliečiai turi teisė į tai, kad jų duomenis nebūtų saugomi ilgai ir to labiau, kad jie nebūtų parduodami. Jeigu e, pilietis kažką tai perka, jo užsakymas įvykdomas ir po to, kai jis yra įvykdomas, nebereikia toliau saugoti jų, jo domenų, tam nebėra jokio poreikio. Bet pilietis turi turėti galimybę susipažinti su tuo, kokie duomenys apie jį saugomi. Jis turi turėti teisę informaciją. Jeigu pilietis naučia, kad jo kažkokie tai duomenys galbūt saugomi, jis turėtų turėti teisę gauti informaciją apie tai, kokie tai duomenys, kam jie buvo perduoti. Tai yra esminis dalykas. Ir čia dar iškyla dar vienas klausimas dėl teisės ištrinti duomenis. Tai irgi yra labai svarbus dalykas. Pilietis turi teisę to prašyti. Gali būti ir e, taip, kad pilietis būtų pats suinteresuotas, kad duomenys apie jį būtų renkami. E, pavyzdžiui, e, tame prekybos centre, kuris apsipirkinėja, Gal jis irgi iš to turi kažkokios tai naudos. Turime į tai atsižvelgti. Galbūt duomenys apie jį renkami, bet jis iš to irgi turi kažkokios tai naudos, apsipirkinėdamas kitą kartą. Bet aišku, viskas turi būti tvarkoma skaidriai ir jis turi teisę paprašyti, kad duomenys apie jį būtų ištrinti. Tu, e- ačiū. Dabar žodis poniai Sabin Verheyen. paskirtasis komisijos narys, savo e, pareiškime, savo ketinimų laiškė jūs kalbate apie skaitmenę revoliuciją, e, vartotojų elgesį, kultūrinę įvairovę, teigiate, kad svarbiau būti, e, kad svarbiau yra įsigilinti, nei viską daryti E, greitai. Kalbate apie būtinybę skatinti kūrybi, kūrybinės jėgas, kurti kūrybinį turinį ir tuo pat metu e, vis daugiau žmonių nori, vis daugiau žmonių nori prieigos prie turinio. Ar manote, kad autorių teisų apsaugos reforma pakeis e, šią situaciją, nes tai yra Gordijus Mazgas, kurį praeitie ne, nesise, nesisekė perkirsti. Man atrodo, kad tas klausimas susijęs su, su dviem dalykais - su kultūriniais aspektais, bei taip pat su pramoninė pusė. Ačiū. Kultūra išliks ekonominė preke bei kultūros e, dalimi turime nepamiršti kultūrinės kokybės aspekto. Turinys e, kultūrinių e, kūrinių turinys turi būti svarbių prioritetų, nes tai, kas saugoma muziejose, yra svarbiausia kultūros dalis. Todėl e, kiti aspektai neturėtų užgošti kultūrios, kultūrinio e, turinio. Pavyzdžiui, mokytojai ir mokiniai turi turėti prieigą prie tokio turinio. Nereikėtų įvesti labai didelių um, mokesčių už autorių teisės, nes turi būti pusiausvyra. Reikia siekti ne tik autoriaus interesų užtikrinimo. Kultūra yra įprastinio kraštovaizdžio dalis, o e, švietimo, e, švietimo sektorius neturėtų atsidurti į, į per didelių mokesčių už kultūrinį, už kultūrinį turinį sieną. Mes norime sparčių rezultatų, tačiau turime užtikrinti, kad e, atskiros tos sistemos dalis viena kita atitiktų ir dėrėtų tarpusavyje. Pirmininkė toliau, ponas Josef Weidenholzer, Lybė komiteto vardu. Pone Oettingeri, jūs esate paskirtasis komisijos narys, E, būsite atsakingas už skaitmeninę ekonomiką bei visuomenę. Ką ketinate daryti, kad užtikrintumėte, kad Europa visapusiškai išnaudotų interneto galimybes ir potencialą? Kaip užtikrinsite, kad e, inovacijos, neprieštarautų pagrindinių teisų apsaugų, kalbu apie asmens duomenis, privatumo apsaugą. Ir kalbant apie tai, ką manote apie pagrindinės teisės ir pramonės teisų apsaugą, strateginės partnerystės interneto valdymo srityje taip pat bus priskirtos jums. Kaip užtikrinsite, kad Europos duomenų apsaugos standartai taptų pripažinti visame pasaulyje ir kad Europos jurisprudencija šioje srityje būtų e, vaidintų e, svarbių vaidmenį tarptautinėse sutartise sudaromose šiuo klausimu. Na, garantijų duoti negaliu, kad ir kaip labai stengčiausi sudarinėdami tarptautinės sutartis, paprastai privalome įtikinti žmonės, kad reikia pasirašyti tą sutartį. Pavyzdžiui, deramės su JAV dėl duomenų apsaugos, taip pat su Rusija. Uh, Tačiau reikia dviejų pusių tai sutarčiai. Aš galiu tik tai dirbti, siekti rezultato. Jūs, Europos parlamentas, vidinate daug svarbesnį vaidmenį tokiais atvejais nei komisija. Aš galiu atlikti visą reikalingą darbą standartų srityje, tačiau teisės aktus tvirtinate jūs draugę su taryba. Mes turime užtikrinti, kad mūsų teikiami siūlymai yra rimti, paremti solidžią informaciją. Tačiau aš tikrai negaliu nieko garantuoti. Šiuo klausimu turėtumėte kalbėtis ne su manimi. Aš esu atsakingas už teikiamų pasiūlymų kokybę. Duomenų privatumas, duomenų apsauga, autorių teisų apsaugos įstatymas, visa tai e, paveiktas skaitmenės revoliucijos, tačiau visko negalime daryti Europos lygmenių. Jei komisija išsikeli prioritetą, o taryba ir parlamentas nenori dalyvauti, siekiant tų prioritetų, tu tai tuomet mes visi pralaimėsime. Negal... Manau, kad mes mums tikrai pasiseks, jei dirbsime drauge. Gerai. E, Dėkuoju. Ponui Jotingeriui toliau Andrėjas Švab iš Vidaus rinkos komiteto. Prašau. Dėkuoju pirmininkė, ponė komisijos vicepirmininkė, paskirtasis komisarė, po dviejų su pusę valandų mes galime konstatuoti, kad daug ką aptarėme, daug kalbėjome apie kitus penkerius metus, Kai jūs kalbėjote apie energetinių e, tinklų sujungimą, jūs kalbėjote, kad e, labai svarbu yra užtikrinti, kad e, taryba imtųsi taip pat veiksmų, kad jį paremtų jūsų pasiūlymus ir mes matome, kad tarp Prancūzijos ir Ispanijos vis nepavyksta išspręsti problemų. Kaip jūs e, ket, e, pasiūlytumėt spręsti tas problemas? Kaip e, mes galėsime užtikrinti, kad visos 28 valstybės narės taryboje žengtų kojo kojant tam, kad galima būtų realiai spręsti aktualiausias problemas? Panas Votingeris. Europos parlamento komisijos ir tarybos bendarbiavimas štai kas yra reikalinga. Mes galėtume nemažai staupyti, jei visos šios priemonės e, būtų europinės. Kitaip e, viskas kainuos e, brangiau, nebus jokių paskatų mūsų verslui toliau vystytis. Pažvelkite į BVP, pažvelkite į tai, kiek naujų darbo vietų yra sukurta. Pamatysite, kad visos analizės aiškiai rodo, kad bendradarbiaudami mes pasiekė, pasiekime geresnių rezultatų. Mes esame stipresni, o to reikia, nori mūsų piliečiai. Antra. Šis klausimas dar nėra tarybos darbo tvarkėje. Ir aš pateiksiu tarybai aišku klausimą, ar valstybės narės nori turėti e, bendrą e, skaitmininę rinką ar ne. Per pasrusius ketverius metus e, aš nekartą dėrėjausi su tarybos nariais dėl energetikos politikos. Dar turėsiu tęsti darybas spalio mėnesį ir tikiuosi, kad mano da, tas kolega, kuris mane pakeis, elgsis panašiai. Tai yra, darys, stengsis daryti spaudimą valstybių ir vyriausybių vadovams tam, kad mes galėtume stiprinti dialogą ir energetikos ir, e, klausimas ir skaitmininiais klausimais. Pone Dali, ačiū, pone pirmininkė. Girmesis e, paskirtasis komisarė. Pastaruoju metu mes e, sužinojome apie įvairius skandalus e, susijusius su internetu. Ir aš manau, kad mes e, turime atsižvelgti į mūsų piliečių nugastavimus, ypač jeigu norime plėtoti elektroninę prekybą. Tam, kad galėtume atkurti piliečių pasitikėjimą, turime aiškiai pranešti jiems, kokios yra jų teisės, kaip jomis galima naudotis. Negalime tik tai nulatos e, didinti jiems tenkančią naštą. Ir dar vienas dalykas. Kaip jūs stengsitės užtikrinti, kad į ryšių, informacinės ryšių technologijas nebūtų žvelgiama kaip į grėsmę? Kaip stengsitės užtikrinti, kad jos būtų naudingos mūsų e, piliečiams? ypač sveikatos e, srityje ir piliečių kontaktų srityje. Pone Atingeri, prašau. Dėkoju. Iš tikrųjų yra daug e, sričių, kuriuose skaitmeninis amžius atnešė nemažai privalumų. Tai yra ir sveikatos apsauga, ir saugumas, ir pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybę. Todėl aš manau, kad pirmiausia reikia pasistengti viską įvertinti iš piliečių perspektyvos. Tai yra ne vien iš verslo perspektyvos, bet ir iš piliečių perspektyvos. Turėtume atsižvelgti į tai, ar žmonės gyvena nuo savam name, ar ne, kaip jie leidžia laisvalaikį. Pavyzdžiui, gali atsitikti taip, kad įdėgus naujas technologijas mes galėsime visiškai kitaip rinkti informaciją apie suvartojamą energiją. Ta, namų ūkiuose ir tai gali iš esmės pakeisti žmonių gyvenimą. Bet nepamirškime, kad kartu visos tos naujosios technologijos susijusios ir su tam tikromis grėsmėmis ir mes galime arba tas grėsmės mažinti, mažinti galima riziką ir kartu galime da, išnaudoti naujas atsiverinčias galimybės. Pastaruoju metu daug buvo kalbama apie Mhm. asmenukės, e, e, žinomų žmonių asmenukės. Ir apie tai, kad jie vis, e, labai nori visą tą informaciją išplatina internete. Tai yra, atrodytų, kad tai yra da, toks labai nerimtas dalykas, bet a, a, nepamirškime, kad informacinės technologijos yra susijusios su kukas e, platesnėmis galimybėmis. Vieto. Ačiū žodis Paskal Arimu, Imko komiteto vardu. Ačiū, gerbiamasis komisarė Oettingeriai. Jūs pasakėte labai svarbų dalyką. Uh, kai kalbėjote apie vidaus skaitmeninę rinką, sakėte, kad labai svarbu, jog piliečiai pasitikėtų informacijos technologijomis. Reglamentas numeris 910, priimtas šių metų pirmoje pusėje, turėtų užtikrinti didesnį piliečių pasitikėjimą e, elektroniniais sandoriais. Noriu paklausti jūsų, kaip rengėtės e, užtikrinti, kad valstybių narių institucijos uh, įdėktų elektroninių mokėjimų sistemas ir užtikrintų didesnį žmonių pasitikėjimą, kad, tos, kad ta sistema apriektų visą Europos Sąjungą. Jūs taip pat kalbėjote apie eksperimentinį projektą, skirtas suteikti galimybę piliečiams ir įmonėms bendrauti su komisija uh, tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis, pavyzdžiui, dalyvaujant, teikiant paraiškas, e, dalyvauti konkursuose ir panašiais atvejais. Kaip rengėtės įtikinti piliečius labiau pasitikėti elektroninio mokėjimų sistemą? E, dirba vidaus rinkos paslaugų general, generalinis direktoratas ir jis dirba labai našiai. Jei norime Europos e, masto politikos šito, šioje skaitmeninėje srityje, turime uh, būti pirmieji, parodyti pavyzdį šioje srityje. Prieš maždaug pusmetį parlamente uh, pristačiau ataskaitą, kai, kiek mes pasistumėjome šioje srityje. Mes E, norime užsitikrinti duomenų perdavimo saugumą, e, sumažinti transporto išlaidas, nuveikti daugybę kitų dalykų. Norime taip pateikti patarimus, norime gebėti teikti patarimus vietos e, valdžios institucijoms ir padėti joms dėkti tą sistemą, norime sukurti reikalingą platformą. Ar valstybės gali bendrauti su mumis elektroninio ryšio priemonėmis, teikti e, paraškas dalyvauti konkursuose? Na, yra ir vienaip manančių, ir kitaip manančių. Manau, jog reikėtų panagrinėti, kokiais būdais palengvintumėme galim, bendravimą toms institucijoms su, mum, su mumis ir, ir ką rinka bendrai galėtų pasiūlyti. Kalbu, o kalbant apie duomenų apdarojimą ES viduje, tai tai turėtų būti elektroninės vyriausybės platformos projektas. Pirmininkė, ačiū. Dabar žodis ponui Ditmar Koster iš Teisės reikalų komiteto. Ačiū, gerbiamas komisarė Ettinger. Aš irgi norėčiau pateikti klausimą dėl autorinių teisių. Jūs jau sakėte, kad ateityje e, tam skirsite daug dėmesio. Taigi turiu klausimą. Kaip Jūs ketinate užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp to, ką gali reglamentuoti rinka ir kokiuose sritise reikia daugiau e, teisės aktų? Uh, tam, kad būtų galima sukurti, skatinti ir e, užimtumą. Koks vaidmuo čia tektų ir ES pagrindinių laisvių ir teisių hartijai? Kaip galima vienu metu skatinti ir žodžio bei minties laisvę ir kultūrinę įvairovę? Ir antra, kaip Jūs norėtumėte užtikrinti, kad būtų užtikrinta uh, autorinių teisų apsauga ir kaip autoriai galėtų e, kreiptis į teismą, jeigu, pavyzdžiui, teisės būtų pažeidinėjamos, kaip būtų galima užtikrinti, kad jie gautų kažkokias kompensacijas. Ačiū, kalbant apie autorinės teisės, čia reikia nepamiršti dviejų svarbiausių principų. Visų pirma, informacijos laisvė, galimybė naudotis informaciją ir įvairiamis paslaugomis, tai yra piliečių teisė. Tačiau antra vertus egzistuoja ir teisė į intelektinę nuosavybę. Tas, kas, kuris kokią nors idėją įgyvendina, e, neturi likti be nieko. Taigi reikia rasti tinkamą pusiausvirą. Tai yra labai svarbi skaitminio pasaulio dimencija. Reikia rasti tam tikrą aukso viduriuką. Ir reikia pagalvoti apie tai, kokio dydžio atlygis turėtų būti mokamas autoriui. Bet socialinė prasme, e, piliečiams tai neturėtų būti pernelik didelis atlygis, tai turėtų būti prieinama kaina. Ketinu atlikti paskaičiavimus. Labai sąmoningai ketinu gilintis į šią temą, nes aš tikrai suprantu, kiek daug čia įvairių tikslų yra. Aš mielai jums pateikčiau konkretesnį atsakymą ar po metų, ar po dviejų. Tikrai norėčiau subalansuoto pasiūlymo, kuriam pritartų įvairios susijusios pusės. Jūsų klausimai E, buvo labai skirtingi iš labai skirtingų stovyklų pusių. Dabar žodis poniai Monikai Holmeier iš Piliečių laisvų komiteto. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Viskas pasisuko 180 laipsnių kampu. E, buvo kalbėta apie domenų apsaugą, bet aš noriu diskusiją pasukti dar vieną linkmę dėl baudžiamojo persekiojimo. Pavyzdžiui, jeigu e, baudžiamo persikimo institucijos nori gauti informaciją apie pavoktas kredito korteles, pavyzdžiui, šimtas tūkstančių kredito kortelių buvo pavokta, pavoktas, ar baudžiamojo persekiojimo institucijos neturėtų šios informacijos kiek įmanoma greičiau perduoti bankams tam, kad e, jie kuo greičiau užblokuotų šias korteles. Ar vis dėlto baudžiamojo persekiojimo institucijos turėtų visų pirma kreiptis į visus tuos šimtą tūkstančių asmenų, kurių kortelės buvo kurių duomenys buvo pavokti ir visų pirma tuos asmenys reikėtų informuoti prieš informuojant banką. Ką jūs e, tokiu atveju darytumėte? Ir Pavyzdžiui, kaip Jūs manote, koks vaidmuo turėtų, galėtų tekti Google bylai? Na, Google byla tikrai labai sudėtinga, ji jau trunka kokius ketverius metus, bet jeigu ji atneš kažkokių tai teigiamų rezultatų, tai Google nusileis ir nusi, bus e, nusiteikusi ta įmonė ieškoti žymiai geresnio kompromiso negu kad vasario mėnesį arba nuo to nukentės. Jūsų paminėtas atvejis tikrai labai e, įdomus. Paprastai kredito kortelės turėtojas prieš jam pranešant jau žino, kad jisai yra praradęs informaciją. Jeigu kažkieno kredito kortelė yra pavogiama, tai turėtų būti kiek įmanoma greičiau užblokuota prieiga prie kliento sąskaitos. Policija turėtų kiek įmanoma greičiau susisiekti su banku ir užkirsti kelią e, lėšų pasisavinimui iš sąskaitos. Čia turėtų būti teikiama pirmenybę turto apsaugai, o ne privatos, privataus e, gyvenimo ar privačios sferos apsaugai. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Žodis ponui Gramatikakis. Ačiū pirmininkė. Pone paskirtasis komisijos nariai, jūs veikiausiai žinote, kad daugybė jaunų, talentingų žmonių gyvena Europoje Ir manau, kad tas jaunimas gali kurti inovacijų centrus ir kurti naujas darbo vietas. Ir taip padaryti Europą vietą, iš kurios nebesinorėtų emigruoti svetur. Ir Noriu paklausti, kaip e, rengiatės paskatinti naujų e, įmonių kūrimą skaitmeninėje ekonomikoje, tokio pobūdžio įmonių kūrimą. Ir kaip e, gilinsime jaunimo įgūdžius visoje Europoje dirbti tokioje skaitmeninėje ekonomikoje, nes tai yra absoliuti būtinybė šiame, šiomis dienomis. E, tokius, tokių įgūdžių e, reikėtų mokytis mokykloje. Dabar vaikai nuo mažumės labai greitai perpranta skaitmeninės technologijas ir labai greitai susigaudo, kaip e, veikti skaitmeninėje aplinkoje, išmoksta to iš vyresnių brolio ir seserų arba kitų vaikų. Todėl turime pasirūpinti, kad, kad nuo pat mažumės e, visi įgytų tokias, tokius įgūdžius. Mm, pradedančiųjų įmonių, kurios kuriasi skaitmeninėje erdvėje, nauda yra didelė. Pavyzdžiui, pakalbėkime apie automobilių pramonę ir kiek tyrimų e, atliekama šios, šioje pramonėje. Tai susijęs su e, pramonės augimu, darbo vietų kūrimu. Tačiau gali būti, kad tie tyrimai atliekami vienoje valstybėje, o e, naudą ir augimą užsitikrina tik tai saujelė valstybių. Todėl ypač svarbu, kad būtų daugiau tokių e, pradedančiųjų įmonių nes tai atvertų kelią augimui, darbo vietoms, neatsižvelgiant į valstybės narės, kurioje jos įsisteigė dydį. Reikalinga gera strategija, kuri e, skatintų jaunimą mąstyti apie galimybės e, skaitmaninėme amžiuje Pavyzdžiui, galima imtis nedidelio mokslinių tyrimų projekto. E, rizikos kapitalas turėtų būti nesunkiai prieinamas, taip pat e, investicijų bankai turėtų siūlyti savo paslaugas. Manau, kad reiktų sukurti Europos pradedančių įmonių tinklą. Manau, kad toks Europos tinklas būtų labai naudingas. Jo nariai galėtų mokytis vieni iš kitų, perimti patirtį ir taip e, atsiverti partneriams kitose šalise. Last... Uh, Dėkoju. Ir dabar paskutinis mūsų parlamentaras, kuris užduos klausimą, tai yra Pavel Svoboda iš Teisės reikalų komiteto. Ačiū, ponio pirmininkė. Gerbiamasis e, paskirtasis komisijos nary, labas vakaras. Jūs būsite atsakingas už e, autorių teisės. Aš perskačiau komisijos komunikatą tarybai ir Europos parlamentui ir šiame komunikate labai aiškiai yra pabrėžta, kad Autorių teisės gali padėti mums išvengti o, komercinių piknaudžiavimų. Tenai komunikate nekalbama apie nekomercinį piknaudžiavimą ar netinkamą e, naudojimą intelektinės nusavybės. Ar jūs pasitikite tais nekomerciniais naudotojais ar, e, ir naudojimu, ar tai tiesiog netyčiai vyko? Zwischen Ačiū. Aš manau, kad reikia išlaikyti tinkamą pusiausvirą tarp intelektinės nusavybės teisų gynimo ir piliečio galimybę pasinaudoti įvairiamis kultūros vertybėmis. Svarbu rasti tinkamą dimensiją. Taip, reikia užtikrinti intelektinės nusavybės teisų gynimą, bet tuo pat metu užtikrinti ir galimybę visiems turėti prieigą prie kultūrinių vertybių socialinė ir ekonominė prasme. Gali būti, aišku, tokiu atveju, kai vyksta kažkokio kūrinio vagystė. Arba kad tretieji asmenys, kurie neturi intelektinės nusavybės teisų, tuo kūriniu piktnaudžiauja. Tai yra tikrai baisus atvejai. Be abejo, pilietis yra suinteresuotas kiek įmanoma pigiau e, e, gauti e, galimybę pasinaudoti kažkokio, kažkokio tai kūrinio. Taigi reikia rasti tinkamą pusiausvyrą ir bet kokią atveju reikėtų užkirsti kelią ir tiems asmenims piknaudžiauti intelektinės nusavybės teisėms. Ačiū paskirtajam komisarui. Man atrodo, kad dirbame Pagal laiko grafiką iš viso pasisakė 45 nariai, e, diskusija baigėsi nurodytų laikų. Buvo pateikta daug svarbių klausimų, vyko įdomi diskusija. Labai ačiū ponai Ettinger už visus atsakymus. Aš tikiuosi, kad dabar tikrai situacija žymiai labiau paaiškėjo, Na, o dabar norėčiau paprašyti pono Ettinger išsakyti baigiamasias pastabas. Jums skiriamos penkios minutės, prašom. Žodis jums paskirtasis komisijos nariai. Ačiū, gerbėmieji parlamento nariai. Dėkoju už jūsų atvirumą. Dėkui už labai konkrečius klausimus ir už tai, kad taip konkrečiai išsakėte savo lūkesčius. Mane tikrai sužavėjo e, jūsų atsak... E, klausimų kokybę. Taip pat e, žavės ir tai tuo, kaip jūs ginate savo poziciją. Supratau, kokiu pasiūlymu jūs tikitės iš komisijos. Taigi mums reikės rasti būdą, kaip e, būtų galima visą šį darbą įtraukti, vairius komitetus ir apjungti labai vairias pozicijas. Norėčiau kreiptis į abu komitetų pirmininkus ir paprašyti štai ko. Jeigu svarstamas kažkoks klausimas, kuris susijęs ne vien tik jų, su jūsų komitetu, tai e, diskusijas reikėtų kviesti suinteresuotus kolegas iš e, kitų dviejų, trijų uh, E, parlamento komitetų ir tai daryti kiek įmanoma anksčiau. Jeigu to nebus padaryti, tai tuomet aš esu įstikinęs, kad mūsų darbas nebus sėkmingas. Mes kalbame apie skaitmeninimą, apie naujus standartus, reguliavimą arba reguliavimo nebuvimą. Aš tikiuosi, aš jum, jumise matau kritišką, bet sąžiningą partnerį. Supratau jūsų aiškę poziciją ir jūsų lūkesčius ir darysiu viską, kad tuos jūsų lūkesčius įgyvendinčiau. Dėkuoju. Dėkuoju ponui Oettingeriui Dėkuoju Jums už Jūsų paraginimą, Jūsų kvietimą ir aš ir ponė Buzikas be abejo atsižvelgsime į tai. O dabar noriu suteikti žodį ponui Buzikui, kad jisai galėtų pateikti savo mintis apibendrindamas tai, kas įvyko. Kedmi kolegos, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti jums ir pasidžiaugti tuo, kad šiame, šiuose klausimuose dalyvauja e, visų Europos piliečių atstovai, tai yra ir pilietinės visuomenės, ir žiniasklaidos atstovai. Ir e, kreipiuosi visus, kas klausosi šių klausimų, žiūriuosi per internetą. Džiaugiamės, kad jūs galite tai daryti. Dėkoju jums ir dėkoju taip pat ir parlamento nariams už visus jų klausimus. Didžiąją daugumą klausimų pateikė pramonės ir mokslinių tyrimų komiteto ir kultūros komiteto nariai. Tačiau Imko Jūri ir Lybė komiteto nariai taip pat uždavė maždaug 30 procentų visų klausimų. Taigi mes puikiai bendradarbiavome ir dėkuoju Jums už tai. Ir ponė paskartėsės komisijos nariai, dabartinės komisijos. Uh, uh, pirmininko pavaduotojo, mes dėkojame Jums už tai, kad Jūs e, atsakėte visus mūsų klausimus, Jums sėkmingai labai sekėsi tvarkyti mūsų energetikos sektorių ir e, energetinių tinklų sujungimas visų Europos lygminių, visos Europos Sąjungos lygminių buvo labai svarbus ir jūs prie to prisidėjote. Jūs daug kalbėjote ir apie tinklus, ir apie paslaugas, ir apie interneto žiniatinklio svarbą šiandienos gyvenime. Taigi, į tri komiteto vardu mes linkime jums sėkmės per kitus penkerius metus. Ir aš noriu pranešti gerą žinią Kiti e, klausimai prasidės rytoj 9 val. ryto, nebejoju, kad e, įtri komiteto nariai labai apsidžiaugia sužinojo tokią žinią ir mes e, susitiksime su jumis anksti ryte ir kalbėsime su, klausysime pona Moedės, kuris bus atsakingas už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas. Dėkoju savo bendra pirmininkiai, dėkoju Jums už puikų bendradarbiavimą Ir būtent jūsų bendradarbiavimo dėka mes galėjome taip sėkmingai pirmininkauti šiems labai sudėtingiems klausimams. Tiesiog norėčiau dar kai ką pridurti. Natrum. Norėčiau ir aš padėkoti visiems. Labai ačiū pirmininkui Buzek, labai ačiū ponui Ettinger už jo geranoriškumą, ačiū kolegoms. Man labai patiko, kad Nors per šį klausimą pasisakė daug narių e, iš e, kelių komitetų, buvo išlaikyta tam tikra pusiausvyra, buvo pateikta klausimų ir apie e, skaitmeninę ekonomiką ir apie kultūrinius klausimus. Toks mūsų tikslas ir buvo. Mes uh, Taip pat kalbėjome apie tai, kad kultūrinė įvairovė yra e, mūsų ateitie laukiantis iššūkis ir galimybė. Dar norėčiau paprašyti e, šiek tiek kantrybės ir tylos, nes e, turiu informacinių pranešimų. Noriu kai ką pranešti jums. Taigi, mes, kaip visi žinote, dabar tęsime vertinimą komitetuose Ir noriu Jūs informuoti, kad ITRE ir KULT komiteto koordinatoriai susitiks rytoj už uždarų durų. Sustikimas vyks nuo 6 iki 7 valandos vakaro salėje ASP 1G3. Uždaras koordinatorių susitikimas. Pirmininkė maloniai dėkoja vertėjams už darbą tokį vėlyvų vakarą. Tikrai visiems mums šis posėdis buvo labai vaisingas ir naudingas. Ačiū visiems už dalyvavimą. Labai punktualiai baigiame darbą.